Welcome to the second part of... Sveiki atvykę į antrąją komiteto posėdžio dalį. Labai ilgai balsavome prieš piet ir priėmėme kelis svarbius sprendimus. Dabar svarstysime devintai darbo tvarkės klausimą apie vaikų skurdą ir neligybės mažinimą. suteiksiu žodį pirmiausiai pranešėjai, kurie atsakinga už šią temą. Mūsų komitetui jie yra ypatingai svarbi, kaip ir visam Europos parlamentui, taigi pradėsime suteikdami žodį poniai Zuber iš GUE NGL frakcijos, prašytume nekalbėti ilgiau nei penkias minutės. Prašau, ponė Zuber, jums žodis. Labai ačiū. Labai diena visiems. Pirmiausiai norėčiau padėkoti organizatoriams, tiksliau organizacijoms, kurios priėmė užimtumo komiteto kvietimą, kovos su skurdu tinklams. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ir kitiems. Planuodami darbus šios diskusijos su komiteto sekretariatais iš pradžių galvojame, kad būtų įdomu pirmiausiai išklausyti informacijos apie praktinę šios rytė dirbančių organizacijų patirtį, kad jos pateiktų skaičius, pasidalintų kitais aspektais ir uh, mes kartu su šešėliniais pranešėjais ir kitais komiteto nariais turėtume tuomet apsispręsti dėl pagrindinių pranešimo gairių. Man kaip Portugalijos atstoviai ir pranešėjai labai svarbu šią temą parengti tinkamą pranešimą. Portugaliją pažįstu geriausiai ir mano šalyje kas trečias vaikas gyvena skurde. Buvau susitikusi su vairių organizacijų atstovais, manau, kad vaikų skurdo klausimo negalime atsėti nuo platesnio socialinio ir ekonominio konteksto, kuriame vyksta vaikų gyvenimai. Noriu pasakyti, kad e, tėvų nedarbas, nepakankama socialinė parama, vaikams ir tėvams netinkama sveikatos priežiūros kokybė, netinkamos priemonės kovojant su vaikų skurdu negali būti atsiejamos nuo diskusijų apie vaikų skurdą. Taigi turime ieškoti šios problemos, kuri įvairiose šalise tik stiprėja ištakų ir priežasčių, remiantis įvairiais šaltiniais, galime teikti, kad vaikai tapo vienomis iš pirmųjų krizės aukų ir e, kovos su krize priemonių aukų. Rengimus šiam pranešimui buvau sustikusi su įvairiomis praktinį darbą dirbančiomis organizacijomis. Ir manau, kad svarbiausia yra šiandien išklausyti ekspertų nuomonių. Praėjusią savaitę buvau susitikęs su su viena e, organizacija Portugalijos Setubal mieste ten veikia socialinio sudarumo pagrindais įsteigtas vaikų darželis ir man buvo ten pasakyta štai kas. Susitikus su tos organizacijos atstovais vis didėja tėvų skaičius, tėvų gaunančių socialinę paramą minimalę socialinę paramą, kad būtų galima užtikrinti ir socialinę įtraukti. Ir vis daugiau tarp tokių tėvų yra asmenų turinčių aukštai išsilavinimą. Šiuo jeigu jiems yra išmokama socialiniai įtraukčiai skirta parama, tai e, ta suma yra atimama iš kitų socialinių išmokų, kurias jie gauna. Man buvo pranešta, kad problema yra ne tik materialinis skurdas, nepakankama mytyba, būsto problemos ir taip toliau, tačiau problema yra susijusi su vaikų psichinė sveikata susidūrus nuo ankstyvos vaikystės su tokiomis socialinėmis grėsmėmis. Vaikai nesugeba ugdyti atitinkamų savybių, neranda savyje motivacijos ruošiantis ateities gyvenimui. Šiame darželėje man pasakojo, kad vaikai žaisdami tarpusavyje kalba apie tai, kad jie vyksta į darbo biržą ieškoti darbo, o ne, nekalba apie tai žaisdami, kad jie, tarkime, žaidžia žaidimų ištelėje arba kur nors sode. Vaikai remiasi tą tikrovę, kurioje gyvena jų tėvai. Aš manau, kad tą situaciją galima pakeisti tik tai pakeitus politinius sprendimus, taigi norėčiau visiems dabar padėkoti iš anksto ir tikiuosi, kad šis klausimas bus labai įdomus. Ačiū, ponė Zuber. Dabar suteiksiu žodį mūsų kvestiniams svečiams, pranešėjams. Prašau kalbėti taip pat neilgiau nei po 5-6 minutės ir tuomet visi galėtume dalyvauti diskusijoje. Pradėsiu suteikdama žodį poniai Hainsworth, kuri stovauja Eurochild organizacijai. Prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už galimybę prisidėti prie šių diskusijų. Aš manau, kad šio savo iniciatyvą rengiamo pranešimo išdava ir Europos parlamento rodomas ryštas yra labai svarbus siekiant įgyventi šį darbo atvarkę. Ir kaip sakė parlamentarė Cuber, kas trečias vaikas Portugalijoje susiduria su skurdu socialinė atskirtimi visoje Europos Sąjungoje, kas ketvirtas vaikas susiduria su tokiomis problemomis ir visi suprantame, kad skurdas, kurį patiria vaikas, turi ilgalaikių padarinių. Tai yra susijęs su įvairiais rezultatais ir problemomis gali sąlygoti priklausomybę nuo to visą gyvenimą, taigi reikia užkirsti kelią vaikų skurdui ir tai nėra tik moralinė prievolė, tai yra ir ekonomiškai pagrįsta politika. Mes negalime leisti savo nesuteikti šiam, šiai problemai politinio prioriteto. Aš atstovauju Eurochild organizacijai, mes esame organizacijų, kurios dirba vaikų labų visoje Europoje narė Mūsų organizacija yra gan plati, daugiausia dėmesio skiriame nacionalinių vaikų teisų tinklų kūrimui. Organizacijos kartu siekia nacionalinių lygmenių propaguoti vaikų teisės. Čia taip pat kalbu ir platesnio alijanso vardu, tai yra ES alijansas Investuokime į vaikus. Tai yra 24 europinių tinklų koalicija, įtraukant įtraukiant Save the Children, UNICEF ir kitas organizacijas ir taip pat tinklai, kurie skiria dėmesį skurto mažinimui, sveikatai, benamystėj ir švietimui. Alijanso tikslas siekti, kad visapusiškai būtų įgyvendintos Europos komisijos rekomendacijos dėl investicijų vaikus 2013 metais jos buvo paskelbtos. Plačiai yra sutariama, kad kovas, kova su vaikų skurdu turi vykti per vaikų teisų perspektyvą ir nuoseklų požiūrį. Taigi džiaugiuosi galėdama pasinaudoti galimbę ir oficialiai e, paskelbti apie štai šį vadovą, kurį visi e, gavote. Alijanso koordinatoriai per Euro Child gavo šį, šią knygą. Čia yra 15 pavyzdžių studijų, įtraukiant įvairius praktinius pavyzdžius ir mes manome, kad tai būtų tų rekomendacijų puikus pagrindas ir įkvėpimas, įkvėpimas policijos formuoto, politikos formuotojams svarbu pripažinti, kad vaikų skurdas nėra neišvengiamas. Tai yra politikai jautrus klausimas ir netgi esant nedaug išteklių variantų yra reikalinga politinė valė, valia ir ilgalaikis požiūris ir investuoti ten, kur reikia labiausiai, kad vaik, kiekvienas vaikas suprastų, kad jį yra investuojama ir tas potencialas per ilgą laiką atsiperka. Uh, Mes pasirinkome kelis atvejus, kelių, kelių atvejų studijas. Aš pristatysiu vieną. Visose tose studijose kalbama apie tai, kad reikia integruoto darbo. Turime e, dirbti ne tik su profesionalais. E, problemų įveikimas nėra visuomet susijęs su pinigais, geresniais rezultatais mokyklos ir geresnė sveikata. Tai visuomet įvairių veiksnių darinys. Ir dirbti kartu nereiškia vien tik tai derinti veiksmus, reiškia vesti dialogą ir suprasti skirtingas perspektyvas. Svarbiausia, mes manome, kad reikia investuoti į profesionalius darbuotojus ir reikalingas paslaugas, kurias teikia vietos bendruomenės Mes esame sunerime dėl to, kad daug dėmesio skiriama infrastruktūrai ir prarandama didžiulė galimybė investuoti į tai, kad būtų užtikrinti pokyčiai žmonėms, ypatingai tiems, kurie susiduria labiausiai su problemomis. Dar vienas geros praktikos bruožas yra aktyvus vaikų įtraukimas ir jų šeimų įtraukimas. Nėra įmanoma ištraukti vaikų iš skurdo tik darant jiems ar jų labui kažką. Čia, aišku, yra ir struktūrinių problemų dėl to, kad žmonės e, kaip ir už, užsidaro tame užburtame rate, bet yra problemų, kurias galima išspręsti tik iš vidaus. Ir tai, kaip teikiamos paslaugos, kaip mokomi profesionalus darbuotojai, kokią paramą jie gauna, yra labai svarbus siekiant veiksmingų rezultatų. Mes esame įsitikinę, kad realūs pokyčiai yra įmanomi tik tuo met, kai praktikai, politikos formuotojai, tėvai, bendruomenių vadovai supras pačius vaikus kaip asmenys, kurie turi teisės. Ir svarbiausia, kaip sakė ponia Cuber, tai, kad vaikai suprastų savo tapatybę, savo galimybę užmėgsti pozityvius santykius su kitais, kad jie save geriau suprastų ir sugebėtų patys formuoti savo ateitį. Ir Dėl to reikia keisti mūsų požiūrį į vaikus e, mūsų visuomenėse. Ir dar vienas bruožas, kuris yra labai svarbus. Būtent šioje publikacijoje kalbama ir apie praktinius dalykus, ir apie politinį pagrindą. Veiksmingi intervenciniai veiksmai, inovacijų, socialinės verslininkystės srityje, visą tai yra puiku, tačiau reikia aiškios vyriausybės politikos, kuri apibendrintų tas pavienės praktikas ir aš manau, kad kolegos apie tai daugiau kalbės, o aš pabaigai norėčiau pateikti aiškių rekomendacijų Europos parlamentui e, rengiamam pranešimui. Pirmiausia, mes teigiame, kad parlamentas turėtų viešai patvirtinti Europos komisijos rekomendacijų trijų ramšių e, požiūrį, tai prieiga prie išteklių, prie ir vaikų dalyvavimas. Nepaisant rekomendacijų, kurias patvirtino Europos taryba, mes dėja visoje Europoje matome, kad dar trys pastabos, pirmininkė. Man buvo suteikta 10 minučių, tai leiskite man dar užbaigti. Taigi, reikia ES makroekonominėje darbotvarkėje skirti pakankamą vietą vaikų skurdui ir taip pat e, socialinėje dimensijoje reikia numatyti vaikų skurdo parametrus, taip pat e, tikslų siekti, smulkesnių tikslų vaikų skurdo mažinimo srityje, darbo tarkė 20, Europa 2020. Taip pat pasirūpinti, kad Europos komisija skirtų pakankamai išteklių tam, kad būtų užtikrinti veiksmingi testiniai rekomendacijų veiksmai, pavyzdžiui, vaikų gerbuvio rodiklių kūrimas, taip pat parodyti, kaip struktūriniai fondai yra naudojami rekomendacijoms įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Mes tikimės Europos parlamento paramos, labai puiku, kad šioje kadencijoje įsteigta yra vaikų teisų intergrupė ir institucijų šio parlamento komisijos tarybos regionų komiteto kitų institucijų vaidmuo yra labai svarbus siekiant, kad tai išliktų prioritetu Europos Sąjungoje. Ačiū. Thank you very much. Uh... Dėkuoju ir jums. O dabar žodis suteikiamas UNICEF atstovai, atstovai Jekaterinai Čičev. Prašau. Labai ačiū, ponė pirminkė. Aš čia atstovauju e, UNICEF'o mokslinę, e, mokslinį centrą, e, mokslinį tyrimų centrą, kuris veikia Florencijoje. Mes turime savo patalinius 20 iš 25 valstybių narių. Mes nesnei paskelbėme tyrimą, kuriame kalbama apie tai, kaip vaikai susitvarko su ekonominė krize. Šioje ataskaitoje Mes e, sureitingavome valstybės narę ES ir SBO valstybės narės ir nurodėme, kaip keitėsi situacija e, vaikų skurdo srityje nuo 2008 iki 2012 metų. Ir pastebėjome, kad sunkiausia padėtis yra ten, kur e, šalis labiausiai nu, nukentėjo nuo e, krizės. Tai yra Graikija, e, Islandija, trys Baltijos šalės, Luksemburgas ir kai kurios kitos šalės. Iš dalies tai yra ir Prancūzija, ir Graikija. Mes įvertiname padėtį 41 turtingų šalių ir pamatėme, kad tenai skurstančių vaikų skaičius padidėjo 2,6 milijono. 2008 metais santykinio skurdo rodiklis buvo palygintas su rodikliais kitais metais, atsižvelgiant į infliacijos lygį. Bet to mes pastebėjome, kad labiausiai nukentėjo tie vaikai, kurie gyvena tradicinėse netradicinėse šeimose, šeimose. Tai yra šeimos, kuriuose, kuriuose yra tik tai vienas iš tėvų, arba tai yra daugiavaikės šeimos. Taip pat nagrinėjome, kaip krizė paveikė jaunimą ir vertinome ir jaunimo nedarbo lygį. Kai gal sakome jaunimas, turime galvoje žmonės nuo 15-25 metų ir pamatėme, kad situacija yra sunkiausia pietų Europos šalise. Uh, Be to mes taip pat vertinome ir subjektyvius savo gerovės vertinimo rodiklius. E, tai yra ir stresas, ir pasitenkinimas gyvenimu, arba nepasitenkinimas gyvenimu, galimybė gauti maisto, galimybė aukti ir mokytis. Ir pamatėme, kad e, tokiose šalyse kaip Graikijoje ir Kiprė, ir e, Turkijoje, Italijoje ir Ispanijoje situacija buvo sunkiausia. Be to pastebėjome, kad tose šalyse, kur, kurioms krizės smogė skaudžiausiai, tenai socialiniai krizės padariniai buvo didžiausi. Tenai ypač pablogėjo e, padėtis tų vaikų, kurie gyvena šeimose, kur tėvai neturi darbo. Ir būtent tose šalise taip pat ir padidėjo daugiausia jaunimo nedarbas. Ir baigdama noriu pasakyti, kad mes taip pat stengiamės įvertinti ir, ir išlaidų socialiniams reikalams lygį. Ir pamatome, kad krizės metu socialinės išlaidos didėjo visoje Europos Sąjungoje. Ir tačiau išlaidos vaikams ir šeimoms mažėjo. Ir mes pamatėme, kad būtent tuomet, kai toms šeimoms ir vaikams reikėjo pagalbos labiausiai, jie negalėjo jos susilaukti. Ir todėl mes raginame visus daugiau dėmesio ir pinigų skirti pagalbai vaikams ir šeimoms, nes, nes reaguodami į krizę turime saugoti pirmiausia vaikus. Jei nepavyksta didinti finansavimo, tuomet bent jau galima būtų geriau naudoti turimas lėšas. Ir UNICEF'as taip pat norėtų pasakyti, kad mes darysime viską, kad apie vaikus nebūtų pamiršta sunkiomis ekonominėmis aplinkybėmis. Ir kad ir per krizę mes turėtume investuoti į vaikus tam, kad ateityje, kai įvyks dar viena krizė, tie vaikai galėtų ją sėkmingai veikti. Dėkoju. Dėkoju. Toliau žodį suteikiu Manuelai Smolinski iš organizacijos Save the Children. Labadiena, dėkoju Jums už tai, kad Jūs suringėte šį susitikimą, kuriame suinteresuotos šalis gali pasikeisti nuomonėmis ir aptarti labai uh, savalaikę ataskaitą apie vaikus ir krizę. Aš, norė, aš atstovauju organizacijai Save the Children ir aš jums pasakosiu apie tai, kaip mes kovojame su vaikų skurdu ir pateiksiu savo rekomendacijas. Save the Children organizacija buvo įsteigta 1999 e, metais ir mes prižiūrime, kaip yra gyveninama vaiko teisų konvencija. Uh, Mes gyvendame įvairias programas ir siekiame įtvirtinti vaiko teisės. Praeitais metais e, mūsų organizacijos nariai pradėjo renkti e, skurstančių vaikų ir socialinės e, atskirties pranešimą. Šiame pranešime pateikiama informacija, kuri padeda mums atkreipti dėmesį į skurstančių vaikų problemą Mes siekime pakeisti mąstyseną ir paraginti daugiau investuoti į vaikus. Jūs pamatysite iš mūsų patiktos informacijos, kad kiekvienoje ES valstybė narėje yra vaikų, kurios, pat, kurios kenčia nuo rizikos e, atsidurti skurde ir patirti socialinę atkirtį. Ir tai reiškia, kad kova su vaikų skurdu yra politinis pasirinkimas. Tai reiškia, kad taip pat tam reikės skirti ir atitinkamą finansavimą, tam, kad galima būtų nacionaliniu lygmeniu gyvendinti tinkamą politiką. Be to, šiame dokumente taip pat pastebima, kad krizės metu vaikų situacija pablogėjo ir kad labiausiai nukentėjo pažeidžiamiausios vaikų grupės. Vaikų skurtas visuomet turi daugybę aspektų. Dažniausiai tie vaikai negali naudoti savo teisėmis, jie turi mažiau galimybių ir tėvų pajamos. Tai yra pagrindinis veiksnys, nuo kurio priklauso, ar vaikas gyvena skurdė ar ne. Ir nuo to, kokį maistą, aprangą ir švietimą gali gauti vaikai. Bet taip pat pastebėjome, kad labai dažnai tie vaikai yra ir diskriminuojami, jie ne, ne, taip pat negali mokytis, jie, paprastai jie negauna ir tinkamų medicinos paslaugų. Ir tokiems vaikams labai sunku yra dalyvauti socialinėje veikloje ir todėl jiems gali dažnai atrodyti, kad jie yra išstumti iš visuomenės. Pavyzdžiui, mes praeitais metais atlikome tyrimą, kuris parodė, kad dažnai vaikai iš tų šeimų, kur pajamos yra labai mažos, vaikai negali uh, užsimti savo mėgstamą veiklą, kad jie rečiau dalyvauja draugų gimtadieniuose. Ir labai dažnai uh, ta papildoma užklasinė vaikų veikla užkrauna papildomą finansinę naštą šeimai. Vaikas, kuris vienerius metus gyvena skurde, patiria didžiulę žalą. Bet tos skurdas reiškia, kad kai kurie vaikai negali įgyti jiems reikalingų įgūdžių tam, kad jie galėtų įveikti skurdą. Be to, žinoma, kad dėl skurdo dažnai vaikai nebaigia mokyklos, nesusiranda darbo. Ir pavyzdžiui, praeitą savaitę mūsų organizacijos padalinys Ispanijoje paskelbė ataskaitą apie švietimą ir skurdą. Ir tenai yra denagrinėta, kaip e, šeima, socialiniai veiksniai ir mokykla paveikia e, vaiko gebėjimus po to susirasti savo vietą bendruomenėje. Kaip galima būtų e, kovoti su vaikų skurdu? Mes manome, kad tam pirmiausia reikia gyvendinti e, rekomendacijas, kurios nurodo, kad reikia daugiau investuoti į vaikus. Mes matome, kad Europos e, šalise, kur jau yra pritaikytos šios rekomendacijos, skurstančių vaikų skaičius yra mažesnis. Taigi mes matome, kad realiai E, investuojant į tų rekomendacijų gyvendinimą galima pasiekti gerų rezultatų, bet reikia taip pat nuolatos stebėti, kaip yra vykdomos tos rekomendacijos. Ir aš manau, kad tą darbą turėtų remti ir Europos komisija. Toliau e, prieinamos e, paslaugos, švietimas, šie dalykai taip pat gali sumažinti vaikų skurdą. Tačiau kiek tos priemonės pasiteisina priklauso ir nuo to, kiek skiriama tam finansavimo, ar, ar, ar tas finansavimas yra tikslinis, ar yra skirtas konkrečiai e, vaikams. Mes manome, kad Europa turėtų daugiau investuoti į vaikus ir mes matome, kad čia ES galėtų realiai pridėti, sukurti pridėtinę vertę, sutelkus savo pastangas Ir e, Junkerio investicinis planas galėtų geriau paveikti dabartinę situaciją, jeigu jame būtų numatyta daugiau investuoti į vaikus. Vaikų skurdas gali ilgainiui labai brangiai kainuoti mūsų visuomeniai. Mes tengiamės išnagrinėti, e, kur yra vaikų skurdo ir neligybės šaknis ir kaip galima būtų užkardyti tą skurdą. Ir mūsų pateiktose rekomendacijose apie, kalbam apie tai, kaip galima būtų veikti tas pagrindinės problemas. Investuodami vaikus mes turėtume suprasti, kad investuojame į ateitį, kad tai nėra vien finansinė našta. Ir paskutinė skaidrė, čia yra patiktas mūsų pagrindinės rekomendacijos ES institucijoms. Mes esame įsitikinę, kad šiuo metu mes galime nusiųsti teigiamą žinę visiems žmonėms Europoje ir ypač vaikams. Galima būtų, pavyzdžiui, strategija Europa 2020 numatyti papildomą tikslą, kuris būtų susijęta su vaikų skurdo mažinimu. Galima būtų taip pat vaikų skurdo rodiklius sutraukti visus Europos semestro dokumentus. Ir džiaugiamės, kad yra patvirtintas e, veiksmų planas, e, pagal kurį bus gyvendinamos investicijų vaikus rekomendacijos. Be to, mes manome, kad reikėtų parengti papildomus rodiklius, skirtus vaikų skurdų, socialiniai atskirčiai įvertinti. Ir vėlgi tie rodikliai turėtų būti parengtais išvelgiant į mūsų rekomendacijas. Mes manome, kad labai svarbu yra parengti tuos rodiklius taip, kad jie atspindėtų ir vaikų požiūrį. Mes Italijoje matėme, kad buvo parengtas uh, švietimo rodiklis ir da, jis buvo, jį rengiant buvo diskutuojamas ir su vaikais, ir su jų, da, jų teisėms atstovaujančioms organizacijoms. organizacijomis. Mes manome, kad reikia investuoti į vaikus ir būtent nuo tų investicijų ir priklausys, kiek sėkmingai ES politika e, vaikų skurdo mažinimo srityje bus sėkminga. Uh, ačiū suteiksiu žodį ponė Jones, kuris stovo Europos kovos su skurdu tinklui. Prašau, ponė Jones, jums žodis. Labai ačiū komitetui, ponė Zuber, už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Noriu tik trumpai pasakyti, kad kovos su skurdu tinklo nariai nacionalinių ir res lygių dirbančios organizacijos, tai iš viso yra 31. Pirmininkė, ponė Martan, mes jūsų atžvilgių elgiamės pakankamai mandagiai ir jūs turėtumėte taip pat elgtis mūsų svečių ir kitų parlamentarų atžvilgių. Ačiū. Išskyrus uh, E, Taip, ponė pirmininkė, kad man niekas pakeitimų po šiai vis dar ne, neatnešė, nors buvo žadėta šiandien ryte tą padaryti. Pone Jones žodis. Kovos su skurdu tinklas mano, kad labai svarbu įtraukti kuo daugiau žmonių, dalyvauti šiame procese, šeimų kitų suinteresuotų. Mes kovojame prieš visų visuomenės grupių skurdą. Čia manome, kad vaikų skurdų reikia skirti ypatingą dėmesį ir Jūro Čelt organizacija koordinuoja mūsų veiklą. Noriu pradėti nuo to, kad manau, Tik labai svarbu paminėti, kad vaikų skurdo mastai didėja, skaičiai buvo paminėti, tačiau turime įvertinti ir ilgalaikės tendencijas dviejose trešdaliuose valstybių narių. Nuo 2008 metų vaikų skurdas padidėjo, Vengrija 40 procentų, Latvija 50, Bulgarija ir Rumunija taip pat. Čia turime kalbėti apie Europos sanglaudą ir apie vaikams kylančią grėsmę, taip pat ir e, skurdo poveikį jų tolesniam gyvenimui suaugus, ponė Zuber kalbėjo apie šios aspektus, kalbėjo apie tai, kad visuomenė neskirdama pakankamai dėmesio socialiniai sanglaudai daug praranda negalima. Vaikai neatskleidžia savo potencialo. Taigi reikia kalbėti apie kovą su skurdu kaip vieną iš pamatinių teisių mes e, e, turime prisimti atitinkamus įsipareigomus visuomenėje, kad ta karta netaptų prarastąją. Buvo paminėta, kad e, skurdžiai gyventis vaikai užauga skurdžiose šeimose ir turime orientuoti savo veiksmus į būtinybę padėti vaikams. Europos Sąjungos lygių mes esame parengę pakankamai geras rekomendacijas, tačiau jos nėra įgyvendinamos, pasigendama ir politinės valios jas įgyvendinti ir Junkerio rengiamose gairėse tos politinės valios taip pat nėra. <clears throat> Strategijos Europa 2020 tikslai kovoti su skurdu buvo atidėtas jų gyvenimas dar vieneriems metams. Dar noriu paminėti, kad turime pasitelkti sisteminį požiūrį, įvertinti vaikų skurdo struktūrinės priežastis, yra neligybė, netinkamas išteklių, turto paskirstimas daro labai didelę įtaką vaikų skurdo, jeigu neįspręsime šių problemų, tai atskirais atvejais mes nesugebėsime vaikų skurdo sumažinti, mes uh, turime viską įvertinti didėjančias neligybės. Uh, kontekste ir e, kadangi ES valstybėse narėse šiaip išsivystymo lygis yra pakankamai skirtingas, tai neligybė dėl to tik tai dar labiau juntama yra, reikia kalbėti apie tai, e, kokia yra situacija susijusi su darbo užmokesčiu, nes pavyzdžiui, e, Junktinėje karalystėje vien darbo nepakanka turėti, kad būtų galima su skurdu veiksmingai kovoti, nes 50 procentų skurde gyvenančių šeimų, bent jau vienas iš tėvų Junktinėje karalystėje dirba. Taip pat e, rimta problema yra e, susijusi su mokesčiu e, sistema ir išmokų socialinių sistema krizės metu e, nesugeba taip e, veiksmingai apsaugoti skurdžiai gyvenčių žmonių kaip anksčiau. Turime vertinti krizės poveikį. Žinau, kad UNICEF ir Save the Children yra parengusios atinkamas ataskaitas, ypač dėl visuotinės svarbos paslaugų e, pateikia savo išvadas organizacijos minėtos tose ataskaitose, būtent užtikrinti todėl minimales pajamas ir socialinę apsaugą. Ir būtent dėl to visuotinės svarbos paslaugos yra labai svarbios. Turime nepamiršti daugiavaikių šeimų, e, šeimų e, turinčių tik vieną iš tėvų, taip pat e, galvoti apie tai, kaip kovoti su diskriminacija, ypač su Romu, apie migrantų problemas kaip pavyzdžiui iš Latvijos migruojantis tėvai dažnai palieka savo vaikus auginti kam nors kitam. Taigi turime e, visas pastangas dėti, kovodami su neligybė, skurdu, vaikų skirdu, skurdu reikia parengti specifines rekomendacijas. Mes norėtume, kad tas rodiklių savadas būtų parengtas ir atitinkamai įgyvendinamas, kad būtų investuojama į vaikus, taip pat norime pasitelkti sisteminį požiūrį tam, kad būtų galima veiksmingai kovoti su neligybė, taip pat e, pagalvoti ir ieškoti būdų, kaip e, teikti paramą, užtikrinant žmonių pajamas, užtikrinant deramų tinkamų atlyginimų mokėjimą, nustatant minim, minimalų darbo. Užmokesti per visą gyvenimo tikslą turime taip pat galvoti apie progresyvinės mokesčių sistemas ir galvoti apie tai, kaip teikti asmeninę integruotą pagalbą tam, kad iš tiesų veiksmingai kovotume su vaikų skurdu. Taip pat noriu visus paraginti dalyvauti šiame procese, nes dalyvavimo reikšmė ir poveikis yra didžiulis ir būtina, kad e, skurdesnių sluoksnių atstovai dalyvautų politikoje tam, kad jų balsas būtų išgirstas ES nacionaliniu lygmeniu. Ačiū poniai Jones, suteiksiu dabar žodį mūsų paskutiniai kalbėtojai, poniai, ponui Koneroitin iš Solidar organizacijos. Ačiū, man labai malonu pasakyti šiuo klausimu, nes kol kas kalbėjo tik tai moteris, bet tai tikrai nėra vien tik tai moteriškas e, švelnus klausimas. Dėkoju iš kvietimą ir mes e, papasakosime apie tai, kaip kovoti su priežastimis ir kaip surasti sprendimų. Pirmiausia, kalbant apie politinius aspektus. Yra solidar organizacijų pavyzdžių, kurios kovoja su vaikų skurdu, solidar, dar, dar, dar laik, Prancūzijoje yra, Vokietijoje, taip pat Junktinėje karalystėje, Austrijoje yra panašių tokių organizacijų. Tai organizacijos, kurios veikia vietoje, nes vaikų skurdas yra realybė. Ne tik tose šalyse, kur vykdoma taupimo, taupimo politika, vaikų skurdas, atskirtis, uh, aktuali problema visoms šalims, netgi toms, kurios yra laikomos sėkmingomis, tokiam, tokiams kaip Vokietija. Kaip sakė mano kolegės, pirmiausia, tai yra socialinis klausimas, nes vaiko, vaikų skurdas yra kaip ir linijos pabaigoje. Viskas prasideda nuo neligybės, nuo nuolatinės atskirties, toliau vystosi skurdas ir galiausiai visos šeimos jau gyvena skurde ir nuo to kenčia labiausiai vaikai ir moterys. Kila klausimas, kaip e, išspręsti šią problemą, kokie galimi politiniai sprendimai, socialinių paslaugų, kokių reikia švietimo srityje, visuomenės veikatos srityje, kokių reikia paslaugų, taip pat socialinio būsto, kokia turėtų būti politika. Visų čia reikia ieškoti sprendimų, kaip iš, ištraukti vaikus iš tų spastų, nes tai yra skurdos pastai. Ir jeigu pasikalbėtumėte su psichologais, e, tikrai jie pasakytų, kad vaikai labai daug praranda ir nukenčia dar iki mokyklinėme amžiuje, šešerių metų vaikui gali tekti, sudė, gali būti labai sudėtinga atsigauti, jeigu jisai tokiame amžiuje patyrė skurdą. Tai, taip pat yra tikrai puikių programų, UNICEF programa, kur siūlomi sprendimai tiems, kurie susiduria su sunkumais ir tai iš tiesų pats matyt radikaliausias atvejis. Solidaro organizacija kovoja socialinį teisingumą Europoje ir visame pasaulyje. Na ir, aišku, turime spręsti šią problemą pirmiausia, žvelgdami į užimtumo padėtį Europoje. Ir kadangi jūs esate parlamento užimtumo komitetas, jūsų darbo tvarkė yra tikrai puikūs klausimai, komandiruojami darbuotojai, vienanarės bendrovės ir panašiai. Ir būtų galbūt pravartu įtraukti vieną tokį horizontalų klausimą visose tose diskusijose, koks yra socialinis padarinys, kokie rezultatai vaikams, šeimoms. Aptardami visas politinės iniciatyvas Europoje galėtumėte paliesti šią temą. Ir yra tokių tikrai puikių programų, lankstesnės darbo valandos ir panašiai. Ir uh, visos tos diskusijos čia su socialiniais partneriais dėl geresnio, geresnės pusiausvėros tarp asmenio ir darbinio gyvenimo, kol kas dėja jokių rezultatų nematome, nes darbo pasaulis yra toks, kad e, tą pusiausvyrą užtikrinti darosi vis sudėtingiau, tai daro poveikį vaikams, jaunimui. Kalbant apie investicijas, kur reiktų investuoti į švietimą, taip, tam pritariama. Ir aš tikiuosi, kad jūs tai aptarsite su švietimo komitetu, nes ką, ką reikštų, jeigu visose rezoliucijose ir kalbose matome, kad reikia investuoti, investuoti į švietimą ir taip toliau, bet galiausiai viskas paliekama valstybėms narėms, o jos neapsirūpina reikiamomis priemonėmis arba jų neturi. Uh, nes kalbant apie fiskalinį konsolidavimą, išlaidos švietimui yra laikomos kaip kaštai ir kaštus reikia mažinti ir niekas net nekalba iš trojkos pusės apie tai, kokių tai turės paliknių padarinių. Visi sako, kad reikia kovoti su vaikų skurdu, kad reikia mažinti skurdą ir panašiai, bet galiausiai ta politika duoda visai netokių rezultatų ir būtent čia, kur populi... čia yra ta vieta, kur populistai radik... radikalai vykdo savo politinę propagandą ir štai kokie yra rezultatai. Tik investicijos į švietimą mažėja ir e, investuoti reikia kuo galima anksčiau ir turime galvoti, kad tai yra būtinas žingsnis ir turime pagalvoti apie tai, kur reiktų investuoti. Yra mokyklų tokios sistemos, kai jauniems žmonėms, vaikams ne visuomet suteikiamos galimybės gauti išsilavinimą. Švietimas yra viešoji, viešoji ger, ger, gerovė ir reikia būtinai į tai investuoti. Na ir dar vienas dalykas - vaikų skurdas. Čia reikia nepamiršti vaikų, migrantų vaikų, kurie atvyksta į Europą, neturi normalaus statuso, sudėtinga juos pripažinti jų statusą, jie negauna prieigos prie įvairių paslaugų, būsto, švietimo ir panašiai. Taigi aš sveikinu tą pranešimą, pasiūlymą, kurį pasiūlė Natalie Grisbeck, nes toje grandinėje vaikų skurdas, vaikų migran, migrantų vaikų skurdas yra pats radikaliausias neligybės pavyzdys, kurių matome Europoje vis daugiau. Ačiū. Dėkoju. Pone Milan irgi yra kalbėtų sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad mums visiems čia reikia aktyviai kovoti kovojant su skurdu, kai mūsų pajamos iš tiesų yra nemažos ir darbo rinkoje mes esame tie privilegijuotieji visuomenėje. Na ir tie vaikai, apie kuriuos mes kalbame, tai yra trečiosios kartos vaikai, kalbant apie Europos kūrimą ir globalizaciją. Jie jaučiasi aukomis. Kodėl? Todėl, kad ta globalizacija ir Europos kūrimas sąlygoja tai, kad kuriant tą Europą jau kelis dešimtmečius, mes tarsi grįžtame į XIX amžių dėje, kai skurdo mastai ne, ne, ne, nesuvokiami. Ir vaikai, ir jų tėvai ne visuomet gali aprūpinti savo šeimos narius, artimuosius, užtikrintiems orų padorų gyvenimą. Ir visose sistemose, tokios sistemos susiformuoja po karų, vienokių ar kitokių ir tokios sistemos dabar susiformavo po globalizacijos ir Europos kūrimo. Taigi tikrai, ponė pirmininkė, vaikų skurdas yra aktuali problema, tačiau neturime kalbėti, neturime užmiršti ir priežasčių, kodėl taip yra. Ir suteikti reikia suteikti nacionalinėms valstybėms galimybę pačioms spręsti, kokie būtų geriausi sprendimai šioje srityje, nes e, iš tiesų globalizacijos metu mes matome, kad jai stiprėjant vaikai nukenčia labiausiai. Ir norime išvengti dar vienos prarastosios kartos. Ačiū, pirmininkė. Thank you, madam. Dėkuoju toliau, ponia Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas vykdo įvairiausius tyrimus vaikų skurdo srityje. Čekija vaikų skurdas yra taip pat labai aktualus. Ir aš džiaugiuosi, kad trimo išvadose kalbama apie tai, kad labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti pažydžiamiausių grupių švietimui. Kolegė sakė, kad už šią sritį yra atsakingos valstybės narės ir aš manau, kad valstybės narės turėtų skirti pakankamą finansavimą šioms priemonėms. Bet ar galima sakyti, kad uh, skurdas atsirado dėl valstybių narių veiksmų. Mes Čekijoje, pavyzdžiui, nemažai stengiamės, kad būtų išsaugota kuo daugiau darbo vietų. Vaikų skurdas iš tikrųjų e, yra dalykas, kuris gali atsiliepti visam jų gyvenimui. Mes žinome, kad vaikai iš skurstančių šeimų labai dažnai nebaigia mokyklų. Taigi Jei mes norime, kad visi vaikai įgytų vidurinį įsilavinimą, reikėtų labiau pasistengti padėti vaikams iš šeimų su nepakankamomis pajamomis tam, kad jie galėtų baigti mokyklą. Reikia sukurti paramos sistemas. Ir švietimo sistema šio, čia turi būti tiekimas ypatingas vaidmuo. Mes žinome, kad geresnės švietimas gali padėti vaikams įveikti skurdą. Ypač tiems vaikams, kurie su, patiria ypatingų sunkumų. Tai yra ir vaikai su negale, ar vaikai, uh, kurie, uh, kurių socialinė padėtis yra sudėtinga. Tik reikėtų pagalvoti, kaip, pavyzdžiui, mokyklos galėtų padėti savo moksleiviams baigti vidurinę mokyklą kuo geresniais rezultatais, kad jie galėtų ateityje surasti tinkamą darbą. Aš džiaugiuosi, kad parinktas šis pranešimas ir manau, kad jis yra labai svarbus. Iš tikrųjų, švietimas eina į valstybių narių kompetenciją, tačiau aš manau, kad bet kuriuo atveju ES turi priemonių, kuriomis galėtų padėti vaikams įveikti socialinės kliūtis. Dėkuoju, panė Morvai. Ačiū. Iš tikrųjų, 2015 metais Europos Sąjungoje didėja skurstančių vaikų skaičius. Tai tikrai šokiruoja. Taip, aš man, taip pat manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti to skurdo priežastims. Ir gal netgi galima būtų ir kalbėti apie tai, kad tas skurdą skatina ir pati Europos Sąjunga. Skurdas e, mums atrodė, kad e, buvo trečiojo pasaulio reiškinys, bet skaičiai rodo kitaip. Ar tik jo nepaskatino neoliberali ideologija, bankų visavaldystė, oligarchų įsitvirtinimas, visa ši korumpuota sistema, kuri ir yra ES pagrindas, gal būtent dėl to ir didėja skurstančių ir vaikų, ir suaugusių skaičius. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip čia galima būtų uh, atskirai kalbėti vien apie skurstančius vaikus, nekalbant apie jų skurstančius uh, tėvus. Akivaizdu, kad vaikai auga šeimoje, dažniausiai uh, Deja, kartais e, tie vaikai turi tik vieną iš tėvų, dažniausiai motiną, o, o mot, e, moteris, kaip žinia, dažniau patiria skurdą. Bet žinome, kad bet kokioje šeimoje tėvai padarys viską, kad, e, kad jų vaikai galėtų eiti į mokyklą, kad jie turėtų ką valgyti. Taigi suaugusių skurdas ir vaikų skurdas yra du tarpusavį susiję reiškiniai. Mano klausimas yra toks, taigi kaip galima atskirti priemonės, kurios yra skirtos kovai su vaikų skurdu, nuo priemonių, kurios turėtų mažinti tėvų, tų vaikų tėvų skurdą. Neligybė Apie tai taip pat buvo kalbama ir netgi buvo paminėta mano šalis, Vengrija, ir buvo pasakyta, kad mano šalyje net 40 procentų vaikų skursta. Tai yra šokiruojantis skaičius ir aš norėčiau sužinoti, iš kur jūs jį gavote. Ir kaip taip gali būti, kad šalis, kuri yra ES jau 10 metų, turi tokį didelį vaikų skurdą. Kaip tai yra įmanoma? Kaip tai galėjo atsitikti? Ar tai reiškia, kad da, mano šalyje nėra, sąžin, nėra, nėra sąžiningų atlyginimų? Kaip mes galime kalbėti apie da, uh, teisingą, sąžiningą atlyginimą, jeigu, pavyzdžiui, darbininkas gamykloje te gauna nuo 200 iki 250 eurų per mėnesį, o slaugė, kurie dirba tris pamainas ligoninėje, gauna tik 300 ar 350 eurų. Vakar per vykusius klausimus aš patikiu klausimą vienai šeimai iš Vengrijos. Aš paklausiau, kodėl jie skursta. Ir jie man pasakė, kad jų skurdą paskatino šokiruojančios, nesažining, šokiruojanti nesažininga bankų praktika. Nes 2003, 2013 metais Mano šalyje pasikeitė finansinė situacija ir žmonės pasėmė paskolą 2003 metais, 2013 metais turėjo mokėti uh, e, tris kart daugiau, nei jie buvo numatę pradžioje. Paklauskite skurstančių vaikų tėvų, kodėl jie skursta. Ir jie jums pasakys, kad taip įvyko dėl to, kad e, juos apvagė bankai. Ir gal ES čia galėtų kažką padėti mums spręsti. Pone Žitnenska, ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad mes galime aptarti šį klausimą. Ir dėkuoju taip pat mūsų gerbėmiems svečiams. Jau šiandien daug buvo kalbėta apie skurdo priežastis ir reikėtų nepamiršti, kad skurdas nebūtinai būna materialusis, kad tai jis nebūtinai yra susijęs su uh, E, finansiniu nepritekliumi. Tai gali būti ir būsto nebuvimas, ir nepakankamas švietimas, ir kartais ir smurtas, ir net ir seksualinis skurdas. Slovakijoje, pavyzdžiui, mums žinoma e, apie vieną mergaitę 12 metų, kuri buvo priversta išeiti į gatvę tam, kad užsidirbtų pinigų. Ir žinome, kad Slovakijoje maždaug 20 procentų vaikų uh, gali atsidurti skurde artimiausioje ateityje. Ir tai yra nepaprastai didelis skaičius. Jie buvo minėta, kad šią problemą turėtų spręsti valstybės narės, nes e, būtent valstybių narių kompetencijų yra visos priemonės, kurių reikia e, imtis. Bet aš nemanau, kad e, viską sugebės įspręsti vien valstybės narės. Mes galvojame apie taip, kaip galima būtų įveikti skurdą, kaip galima būtų padėti žmonėms. Ir aš manau, kad mes turime galvoti apie visą šeimą. Ne vien apie vaikus. Tėvai turėtų turėti galimybę susirasti tinkamą, gerą, kokybišką darbą. Ir Slovakijoje, pavyzdžiui, susirasti tokį darbą nėra lengva. Labai dažnai darbdaviai moka darbuotojams tik tai minimalų atlyginimą, o visa kita sumoka vokelėje neteisėtai. Tai reiškia, kad mes čia galėtume pagalvoti, ar nėra spragų mūsų darbo teisėje. Be to, aš manau, kad reikia turėti taip pat daug, suteikti daugiau paslaugų žmonėms, tam, kad jie galėtų naudotis tomis paslaugomis ir e, eiti į darbą. Nes, pavyzdžiui, vaikų priežiūra nėra pakankamai e, sutvarkyti ir dažnai tevams sunku yra susirasti, kas prižiūrėtų jų vaikus, kai jie bus darbe. Dar vienas dalykas, tai yra tikslinė pagalba. Dažnai būna tai, kad tėvai gauna kokią nors pašalpą uh, už vaikus, bet vaikai tų pinigų taip ir nemato. Toliau švietimas. Aš manau, kad e, būtent nuo jo priklausys, ar mums paveiks, pavyks įveikti skurdą. Nes e, tam, kad galima būtų išsikapstyti iš skurdo, reikia gauti gerą įsilavinimą. Ir švietimo sistema turėtų skatinti socialinę įtraukti, kad visi, kad ir kokie, iš kokios šeimos jie būtų, iš kokios visuomenės grupės galėtų mokytis. Ir aš manau, kad reikia kalbėti ne vien, mokym, ne vien mokyklas, ne vien vidurinį įsilavinimą, bet ir apie tai, kad vaikai turi turėtų galimybę taip pat turiningai leisti laiką ir po pamokų, ir atostogų metu. Nes žinome, kad būtent per atostogas labai dažnai vaikai neranda ką, nežino ką veikti, nes Vaikai iš turtingesnių šeimų per atostogas, kur važiuoja į šiltus kraštus, gerai, smagiai leidžia laiką ir po to sugrįžę į mokyklą pasakoja apie tai kitiems vaikams, kurie neturi tokių galimybių. Taigi, manau, kad mes turėtume pagalvoti apie visų vaikų galimybę turiningai leisti laiką, skaitant ir laisvalaikį. Yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai yra tai, kad kad mūsų visuomenėje dar yra gajus toks neigiamas požiūris į žmonės, kurie gauna socialinę paramą. Ir aš manau, kad mes turėtume kovoti su tokiu požiūriu. Ačiū pirmininkė, man labai malonu dalyvauti šioje svarbėje diskusijoje. Negalime ignoruoti statistinių duomenų apie tai, kad naujosiose valstybėse narėse kas trečias vaikas gyvena ant skurdo ir socialinės atskirties slenkščio. Mano šalyje beveik 10 procentų vaikų gyvena visiškame skurde 2012 metais Europos kontekste vis tiek mes laikome, esame laikomi sėkmės šalimi, tačiau už tą sėkmę mūsų žmonės turėjo didelę kainą sumokėti. Skurdas, socialinė skirtis yra problema visose valstybėse narėse. Valsty... Sutartyse yra numatytos galimybės e, vystyti ekonominį socialinį bendarbiavimą, geriau ginti vaikų teisės, tačiau parlamentas turėtų daryti didesnį spaudimą komisijai ir valstybėms narėms tam, kad šios pradėtų rimčiau bendarbiauti, kovodamas vaikus skurdo Europos Sąjungoje. Pats svarbiausias šio bendarbiavimo rezultatas turėtų ir galėtų būti minimalių socialinių standartų visose valstybėse narėse nustatymas, siekiant geriau apsaugoti vaikus, pastelkus, jeigu reikia, Europos Sąjungos ir kitų valstybių narių paramą. Ačiū, ponai Gerikis, žodis. Jeigu kalbame apie vaikų skurdą, tai turime kalbėti ir apie tėvų skurdą. Džiaugiuosi, kad jūs atkreipėte dėmesį į šią temą ir nereikėtų nuvertinti Žano Klodo Junkerio. Jis man pažadėjo parengti ir paremti Europos šeimų strategiją Mes turime kalbėti apie skurdą vaikų ir tėvų, kuris tęsiasi per kelias kartas, taigi turime kalbėti apie netinkamus politinius sprendimus ne per pastarosius 10, o per pastarosius 50 metų. Turime kalbėti apie esminę problemą minėdami vaikų skurdą. Tai yra švietimą. Svarsydami švietimo klausimus turime suvokti, kad tie sprendimai ir temos, kurias dabar apsvarstysime, e, sėkmės susilaukti gali tik tai maždaug po dešimties metų, tuo tarpu politikai tiek daug laiko neturi, jų kadencijos trunka nuo ketverių iki penkerių metų. Todėl mes turime e, žvelgti plačiau, apriepti ne tik švietimą, šeimos politiką, mes turime aiškiai pasakyti, kad Europos institucijos daugiau nebegali priminėti įstatymų neįvertinusios jo, jų poveikio vaikams ir šeimoms ir tą vertimą galima atlikti įvairiais lygmenimis, kodėl mes negalėtume tokios rekomendacijos pateikti ir valstybėms narėms Europos Sąjungoje. Manau, kad mūsų kontinentui tai tikrai išeitų į naudą ir mums nereiktų bijoti globalizacijos, nes tokiu būdu susikurtume sąlygas, kurios apsaugotų ateities kartas nuo skurdo. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Steinruk žodis. Pirmiausiai noriu padėkoti mūsų svečiams. Jūs e, mums pateikėte ir priminėte labai daug e, žinomos girdėtos informacijos, tačiau išgirdome ir naujų detalių kurios yra labai aktualios ir jos yra labai svarbios, nes kova su vaikų skurdu yra nuolat svarstoma tema ir mes kalbame apie išteklius, kurių Europai reikia siekiant užsitikrinti savo ateitį. Ir manau, kad e, būtent e, šiam minėtos temos aspektų reikia skirti dar didesnį dėmesį, nei dabar yra skiriama. Todėl balsuodami dėl visų teisės aktų ir e, balsuodami netgi atskirose parlamento komitetuose turime atkreipti dėmesį į mūsų sprendimų poveikį vaikams ir šeimoms, nes e, turėtume tikrai neapsiriboti vien tik tai parodomosiomis diskusijomis, diskutuodami apie tai, kaip būtume kovoti su skurdu. Turime ieškoti bendros pozicijos ir sutarimo tarp visų frakcijų. Socialdemokratai komisijos narių klausimuose pasiūlė vaikų garantijų, kurios būtų panašios į jaunimo garantijų idėją. Noriu paklausti mūsų svečių, kaip jie vertintų svarbiausius elementus, kurie turėtų būti įtraukti į Europos suteikiamą vaikų garantiją. Taip pat noriu paminėti švietimo svarbą, siekiant užtikrinti vienos galimybės dalyvauti visuomenėje gyvenime, kovoti su skurdu. Šiuo metu Europoje yra regionų siūlančių nemokamą švietimą, kuriems nereikia mokėti už darželius, netgi nereikia mokėti už studijas, ar jūs e, nemokamą prieigą prie švietimo taip pat laikytumėte vienu iš svarbiausių e, elementų kovojant su skurdu, ar neturėtume paraginti visas valstybės narės užtikrinti nemokamas švietimo paslaugas ir jų tiekimą. Ačiū, ponai Martan, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. smerkiant vaikų skurdą, reikia konstatuoti, kad vaikų skurdas kilo dėl ES vykdomos taupimo politikos, kuri vykdoma jau maždaug dešimtį metų. Tai kelia didžiulį pavojų, taip, reikia saugoti vaikus, nes mūsų vaikai, mūsų ateitis, mūsų tautų ateitis. Tačiau norėčiau atsakyti vienos nevyriausybinės organizacijos atstovui, kuris kalbėjo apie populistinius judėjimus savo kalboje ir kraštutinius dešim, dešiniuosius judėjimus. Labai trumpai noriu jo kalbą sureaguoti. Jis minėjo, kad e, skurdas yra tam tikra fatališkumo išraiška ir kyla dėl to, kad tėvai netinkamai e, auklė vaikus. Noriu pateikti Jums savo tėvo pavyzdį. Mano tėvas e, buvo kilęs iš Lenkijos žydų šeimos, jis pabėgo iš e, Lenkijos e, dėl pogromų 19 <clears throat> amžiaus pabaigoje. Jis gimė e, Jis gyveno tokiuose namuose, kuriuose buvo šildomasi karvių mėšlų. Ir 1945 metais jis nebuvo labai turtingas, tačiau tai jiems nesutrūkdė suteikti tinkamą išsilavinimą savo vaikams, tame tarpe ir man. Taigi, manau, kad e, negalima kalbėti vien tik apie tą fatališkumą ir apibendrintai teikti, kad e, skurdžių šeimų vaikai negali gauti tinkamo išsilavinimo. Mes dabar bandome viską mauti ant vieno kurpalio. Manau, kad e, pastilkų švietimo sistemą, nemokamą mokslą e, galima tinkamai, galima užtikrinti tinkamą atlygį už įdėtas pastangas. Šiaip dažnai mes kalbame apie uh, skurdžių šeimų vaikus ir emigrantų šeimų vaikus ir bandome juos sugretinti. Aš kaip populistas galiu Jums pasakyti, kad e, pirmosiomis e, skurdo aukomis ir tampa būtent emigrantai ir jų vaikai. O Šolce. Aš taip pat noriu padėkoti <clears throat> Noriu padėkoti už šį klausimą. Manau, kad tikrai labai svarbu, kad galime išsamei aptarti, apsvarstyti šią temą. Kai kurie parlamento nariai paminėjo labai daug svarbių dalykų. Aš kaip dviejų vaikų tėvas taip pat norėčiau pristatyti, paaiškinti savo poziciją kadangi esu kilęs iš vieno Vokietijos regiono, kuriame mano vertinimu labai daug yra daroma, ypač finansinė prasme, vaikų labui. Todėl esu įsitikinęs, noriu tą pasakyti, kad vien pasitelkus pinigus nebūtinai galime tinkamai išspręsti visas problemas kurios šiandien buvo minėtos, man labai svarbu užtikrinti nepriklausomai nuo tėvų pajamų, nuo uh, jų turimo ar neturimo darbo, užtikrinti ir tam tikrą atsakomybės jausmą jį ugdyti. Tėvų atsakomybės jausmo vaikų atžvilgių mano regione Vokietijoje yra nemažai e, šeimų tokių, kuriuose e, vienintelis šeimos narys yra vaikas, kuris anksčiausiai ryte atsikelia ir eina į mokyklą. Ir e, valstybės turi teikti ne tik finansinę paramą tokioms šeimoms, tačiau taip pat priminti joms ir um, jų moralinę atsakomybę. Kolegė Steinriuk taip pat minėjo ir uh, mano žemėje, Saksonijos Anhalto žemėje, vaikai 10 valandų per parą gali nemokamai uh, gauti tam tikrą priežiūrą ūkdymo įstaigose, jeigu jų tėvai neturi darbo. <clears throat> arba neturi pakankamai pajamų, nepaisant to mūsų regione vis tiek yra nemažai problemų susijusių su vaikų skurdu. Taigi galima paminėti, kad kabutės net ir labai turtingoje Vokietijoje yra skurdžių vaikų, jų apibrieštis galbūt šiek tiek kitokia nei kitose šalise. Pabaigai noriu pasakyti, nors nesu labai senas, tačiau pats galiu remdamas savo patirtimi, pasakyti, kad vaikams labai e, svarbu šviestis, mokytis ir užtikrinti jam atitinkamas galimybės ir nepriklausomai nuo to, ar jie kilia iš skurdžių ar iš turtingų šeimų. Pone Krasnodėpskai žodis. Labai atsiprašau, tačiau aš nekalbėsiu apie vaikų skurdą, nors tema labai svarbi. Aš norėjau tik sureaguoti į kolegos pasakymą, kuris minėjo savo šeimos istoriją. Jūs kalbėjote apie žydų pogromus Lenkijoje 19 amžiuje, jeigu teisingai supratot, tai noriu priminti, kad 19 amžiuje Lenkijos nebuvo apskritai nepriklausomai. Jūs veikiausiai minėjote pogromus e, dabartinėje Ukrainoje, dabar e, Rusijos okupuotas, Rusijos okupuotose teritorijose, tai jūs turėjote turėti omenyje ir aiškiai nedaryti tokių istorinių klaidų ir įvardinti viską tikrais vardais. Ačiū. Ačiū. Ar ponė Cuber norėtų apibendrinti diskusijas? Prašau. Jums skiriamos kelios minutės. Ar būtų įmanoma dar užduoti klausimų prelegentams, svečiams. Ar ne, laiko panašu, kad nebus. Mes numatėme šias diskusijas iki pusės penkių, tai dargi lyg ir yra laiko atsakyti į klausimus. Taip sako pirmininkė bet turime dar kitų darbo tvarkės klausimų. Aišku, jeigu jūs norite užduoti klausimą, jie gali greitai atsakyti ir tada baigsime diskusijas. Buvo minimos, minimu, minimi labai svarbus klausimai. Turto padalymas. Niekas negali šiandien abejingai vertinti šios problemos. Ir problema egzistuoja, bet yra ir turtėjančių žmonių. Taigi valstybės narės negali sureaguoti tinkamai šios problemos sprendimą, nes turi mažinti išlaidas. Ir aišku, yra daug e, spekulacijų dėl valstybių skolos ir, ir palūkanų. Ir reikia nepamiršti, kad skolos, e, nesugraž, nes, nesugražintos skolos e, procentai nuolatos auga. Jūs kalbėjote apie rekomendacijas pagal europinį semestrą norėčiau pasakyti, kaip jau esu minėjusi, kažin ar bus įmanoma rekomendacijų pagrindų sumažinti vaikų skurdą ir laikytis tų taisyklių, kuriomis, kurių laikantis bus sudėtinga pasiekti užsibrieštų tikslų ir dėl to mes negalime daryti vieno dalyko, ir daryti tarpusai prieštaraujančių dalykų. Ir apie tai aš ir kalbėsiu savo pranešime. Čia yra du e, svarbus paprasti dalykai. Tai yra e, šeimos išmokos. Tai turėtų būti universalios išmokos, kurios turėtų būti skiriamos vaikams nepriklausomai nuo šeimos ir tėvų pajamų, tam, kad tos tos išmokos būtų grinai orientuotos į vaikus. Ir taip pat kovant su skurdu reikalinga e, naudoti rodiklius, kurie, kurios naudoja Eurostatas. Nes iš tiesų panašu, kad vaikų skurdo problema yra kur kas platesnė, ten yra daug kintamųjų, pavyzdžiui, vaiko gerbuvis ir panašus dalykai, kiti rodikliai. Ačiū. Dabar dvi minutės visiems prelegentams pabandyti trumpai atsakyti į ponios Suber klausimus, o jeigu buvo kitų klausimų, e, kurie jūsų manimų buvo svarbus, kuriuos uždavė kiti parlamentarai, irgi galite atsakyti. Pirmiausia, žodis poniai Hainsworth iš Eurochild organizacijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomios diskusijos. Labai svarbu, kad tas klausimas būtų sprendžiamas ES lygmenių, kad būtų uh, jis sprendžiamas ir nacionalinių regioninių lygmenių, tačiau kaip mes elgiamės su vaikais ir kaip traktuojame vaikų teisės ES, tai yra svarbus e, mūsų vertybių ir ateities klausimas, daug kalbama apie suaugusių vaikų skurdą. Jeigu pažvelgtumėte į skurdą vaiko akimis, tai žvelgtumėte į vaiko šeimą, bendruomenę, mokyklą. Tai nėra atskir, atskiriami dalykai ir reikia išvelgti per vaiko perspektyvą. Kiekviena valstybė narė yra pasirašiusi Junktinių tautų konvenciją dėl vaiko teisų, tai turėtų būti pagrindinis orientyras ir dėl vaikų garantijų komisijos rekomendacijos yra patvirtintos. Jeigu jas mes įgyventintumėme, viskas būtų kur kas kitaip šiandieną. Ačiū. Pone Čen iš UNICEF organizacijos. Aš norėčiau žodį suteikti kolegai Dominikui Richardsonui, bet dar prieš tai dėl vaiko rodiklių norėčiau pasakyti, kad būtų puiku, jeigu būtų numatyti skurdo, vaikų skurdo rodikliai, kurie yra naudojami ES statistiniuose dominuose 2009-2014 metams skaičiuojant skurdo mastus. Labai svarbu, kad kasmet būtų pateikiami tokie duomenys. Ačiū, ponė Smolenskė iš Save the Children. Ačiū. Mes savo ruoštų irgi pritarėme ankstesniems kalbėtojams. Mums labai svarbu, kad būtų gyvenintos komisijos rekomendacijos dėl investicijų vaikus, tai grindžiama trim e, e, ramšiais prieiga prie išteklių, čia kalba eina apie tėvus, šeimas. Antras dalykas - galimybė naudotis prieinamomis paslaugomis visoje, visame įvairiose politikos rytyse - sveikata, švietimas, būstas ir vaikų priežiūros paslaugos. Labai svarbu, kad vaikai gautų daugiau galių ir taip pat remiame universalius sprendimus, kur būtų tikslinė parama teikiama labiausiai pažydžiamiems ir kad būtų išvengiama stigmatizavimo. Taigi mes iešk... pritarėme universaliems sprendimams. Kalbant apie rodiklius, mes siūlome, turime siūlymų, kaip toliau būtų galima stebėti daugia e, skurdo įvairius, e, įvairias dimensijas e, ir galima surasti ir kitų rodiklių, nekognityviniai įgūdžiai ir panašiai, kurie irgi yra labai svarbus. Uh, apie kuriuos mažiau kalbama, ir taip pat tai galima įgyti per laisvalaikį, kultūrinę veiklą, taip pat e, šeimos parama, socialiniai santykiai ir panašiai. Toliau, kiti rodikliai galėtų būti susijęs su švietimo paslaugų kokybė, formaliu, neformaliu lavinimu, galimybę naudotis kokybiškomis paslaugomis ir išdavomis. Išdavos. Ir gali būti surasti ir kiti rodikliai, aktyviai traukiant vaikus ir jaunimą į tą darbą. Pone Jones iš kovos su skurdu tinklo, aš norėčiau pakomentuoti vieną svarbų klausimą, tai yra šeimos skurdas ir vaiko skurdas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad paskirstimo klausimas yra labai svarbus tam, kad sisteminiu būdu būtų galima sumažinti skurdą visiems, bet kalbėti tik tai apie tėvų skurdą, tikrai vaikų skurdą tokiu būdu neišspręsime. Ir turime kalbėti apie vaikų skurdą ir vaikų gerbuvį, kaip pasirūpinti, kad vaikai klestėtų. Tai yra mūsų svarbiausias siekis ir turime vertinti visą šeimą, bet ne tik reikia žiūrėti ir į vaikų situaciją ir e, tai turi atsispindėti nuomonėje. Dar vienas dalykas, aš manau, kad garantijų klausimas yra įdomi mintis, tačiau mes turime įspėti, kad toks greitas, skubus sprendimas e, neišspręs sisteminės problemos ir, kaip sakė kolegės, puikiai, puikių turime rekomendacijų, kurioms visi pritarėme, kur kalbame atlyginimą ir socialinės apsaugos sistemą ir paslaugas, būstą, švietimą, sveikatą, dalyvavimą. Tai turėtų būti tas pagrindinis paketas ir kad netrodytų, kad vienu paprastu sprendimu mes viską išspręsime. Reikia integruoto priemonių paketo. Solidar atstovas. Ačiū. Pirmiausia, dauguma su keliomis išmintimis pritarė, kad tai yra socialinis e, klausimas, kurį, socialinė problema, kurį reikia išspręsti, taip pat reikia konkrečios strategijos, integruoti ją į platesnę strategiją ir aš dabar tai galėčiau pasakyti, kad kyla rizika, kad jeigu mes neįgyvendinsime toliau Europą 2020 strategijos, tuomet atsiras skirtingos darbo tvarkės ir strategijos ir poveikis nebus toks sėkmingas ir netinkamai spręsime problemas ir tai bus naudinga tiems, kurie kvestionuoja Europos integracijos siekius. Tai yra politika, kurios susijusi su Europos institucijų veiksmais. Ir aišku, ta politika yra labai pažeidžiama, kalbant apie radikal, radikalią populistinę politiką. Reikalingos horizontalios, visoms valstybėms taikomos e, politikos kryptys, kad galėtume užtikrinti tinkamą socialinių švietimo paslaugų tiekimą. Ir galiu pateikti pavyzdį iš organizacijos, kuri pritanks, pri, priklauso mano tinklui. E, daug profesionalių darbuotojų dirba šiame sektorija, ir, tačiau yra labai nemažai ir laisvanorių, taigi tai yra didžiulė socialinė investicija įtrauktis ir tai visiškai nesusijęs su nuopelnais. Nuopelnai yra tai, kai, kai tu dirbi gerai, tuomet e, turi teisę kritikuoti. Ir kai tau pasiseka esi atsakingas už tą asociaciją, kuriai, kuriai tu vadovauji, tai yra mano asociacija, kuri vadinasi Solidar. Ir dabar ponas Richardsonas iš UNICEF. Ačiū. Man atrodo, kad tas skurdas, vaikų skurdas nėra naujiena. Tai yra kartos problema ir matėme jau 13 metų, 30 metų vaikų uh, skurdą problemą ir sunkiai galime su jais susitvarkyti ir negalime susijęti tėvų skurdo su vaikų skurdu, nes tėvai iš dalies yra atsakingi juk už savo vaikus ir vaikai, ne, vaikai ne, savo ruoš nepasirenka, kurioje šeimoje jiems gimti ir ne vien tik tai tėvai rūpinasi vaikų, tą turi daryti bendruomenė, visuomenė. O kalbant apie politiką, vėlgi viskas yra šiek tiek sudėtingiau pačios sėkmingiausios šalis mažinant vaikų skurdą. Tai yra kai teikiamos universalios paslaugos, bet ne visiškai nemokamos paslaugos. Kai yra nemokamos paslaugos, tuomet yra daugiau mokama, daugiau uždirbantiems tėvams, jie eina į darbo rinką, gauna 30 valandų nemokamos vaikų priežiūros ir panašiai. Ir uh, tai sąlygoja tam tikrą regresą, taigi reikalingos universalios tikslinės paslaugos, kad tai, ką mes darome, ne, neskatintų skurdo. Ir taip pat, kad moterys labiau dalyvautų darbo rinkoje. Ir turime pažiūrėti, kad tie, kurie pasiekia geriausių rezultatų, nebūtinai ten išlaidos yra pačios didžiausios. Aišku, mokyklos yra labai svarbu ir Europoje 3 iš 5 eurų skiriama mokykloms, tačiau neskiriama vaikams, kuriems yra iki šešerių metų. Taigi reikia kelti klausimą, kodėl iš pat pradžių to nedarome. Nes jeigu neparengiame vaikų mokykloms ir mokyklų vaikams, tuomet visos tos investicijos neduoda optimalių rezultatų. Dėl to reikalingi tie svarbus rodikliai. Reikia užkirsti kelią tam kartos neįgalumui, nemobilumui. Turime padėti vaikams per mokyklas, kad jie galėtų geriausiai pasinaudoti tą sistemą. Reikia integruoti paslaugas, užtikrinti sveikatos priežiūrą mokyklose, tam, kad vaikai iš neturtingų šeimų gautų paramos mokyklose ir dėl to labai svarbus tas švietimo elementas, bet taip pat pritariu kolegoms, kurie sakė, kad vaiko gerovė, vaiko gerbuvis yra toksai holistinis tikslas, kuris yra labai svarbus. Dėkuoju visiems už pasisakymus. Aš manau, kad šis klausimas dar išliks keletą metų mūsų darbo atvarkėje. Dabar persime prie dešimto darbo atvarkės klausimo – šeimos verslas Europoje. Tai yra nuomonės projektas – Ir dabar žodis pranešėjai ponui Krasnodepskijui. Prašau, ponė, žodis jums. Pani Przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. ze względu Aš e, atsižvelgiant į tai, kad vietos yra skirta nedaug ir laiko, tai aš paminėsiu tik svarbiausius dalykus susijusius su šia nuomonė. E, Pirmiausia, norėjau padėkoti šešėliams pranešėjams už labai įdomų pirmą susitikimą, pareikštas įdomias pastabas. Iš tiesų buvo labai sunku sutilpti į tokias mažas apimtis akademinėme gyvenime, esu pripratęs prie daug didesnių tekstų ir jų apimčių į ką atkreipiame dėmesį šioje nuomonėje. Pirmiausiai e, pabrėžiame šeimos verslo svarbą. Po to atkreipiame dėmesį į įvairių tyrimų rezultatus apie tai patvirtinančius, kad šeimos verslas yra tam tikra vertybė, kuri pasireiškia tų šeimos įmonių veikla. Tikiuosi, kad sustarsime dėl, dėl bendrų sąlyčio taškų, dėl bendros pozicijos, kadangi visi sutarėme dėl, dėl to, kad šeimos verslas yra tam tikra europinė tradicija atskirose sritise ir atskirose regionuose. Tačiau verta paminėti, kad šeimos verslo apibrėžimas nėra dar galtinai patvirtintas ir verta atkreipti valstybių narių dėmesį į būtinybę galbūt susitarti dėl šios apibrėžties. Ir tikiuosi, kad galėsime artimiausių metų sukaupti ir daugiau informacijos apie tokių šeimos įmonių veiklą. Taip pat atkreipime dėmesį į tam tikras švietimo problemas, su kuriamis susiję, susijusios ir susiduria šios įmonės, ypač paveldėjant šeimos verslą. Todėl būtina švietimo aspektus e, taip pat susijęti su e, švietimo pro, problema susijęti su šeimos verslo specifika, į ją atsižvelgti. Tokia raudona gyja mūsų darbe tęsiasi ir nuostatas e, apie tai, kad dėl ekonomikos krizės šeimos verslas pateko į pakankamai sudėtingą padėtį, ypač mažesnės šeimininės įmonės, todėl tiek Junkerio investicijų plane, tiek priimant kitus sprendimus, tikimės, kad bus atsižvelgiama į tų įmonių poreikius, kadangi jos tikrai yra svarbios atskirų Europos šalių ir regionų ekonomikai. Galiausiai noriu paminėti, tai yra labai svarbus aspektas reaguojant į LuxLeaks skandalą ir naujausią su juo susijusią informaciją, darome išvadą, kad komisija turėtų galiausiai imtis konkrečių veiksmų, kurios būtų, pagal kurios būtų vienodai traktuojamos tiek tarptautinės korporacijos, tiek šeimos verslas. Nes Taip pat svarbu toms šalims, kuriuose šeimos verslas buvo sunaikintas po 45 metų. Ir dažnai tos įmonės buvo pakankamai senos su ilgomis senomis tradicijomis. Tuo tarpu kitose šalyse buvo sulaukta nemažai investicinio kapitalo iš užsienio, jos sugebėjo modernizuotis, modernizuoti savo ūkius, juose įsikūrė taip pat ir didelės tarptautinės korporacijos, jų filialai. Vis tik tai laikantis konkurencijos principos, principo mes raginame sudaryti ir tinkamas sąlygas vystytis smulkiam verslui ir šeimos įmonėms. Negalime leisti ir taikstyti su tokia situacija, kad e, šeimos įmonės, kurios sąžininkai moka mokesčius toje tai šalyje, kurioje dirba, yra daug griežčiau e, tikrinamos ir kontroliuojamos e, atinkamo priežiūros institucijų, tuo tarpu tarptautinės korporacijos e, savo mokesčius planuoja pakankamai agresyviai ir balansuoja dažnai ant teisėtumo ribos. Manau, kad tai yra rimta problema. Dar vienas pakankamai svarbus aspektas, kuris atsispindi mūsų pakeitimuose būtent yra šis paskutinis, na ir nekantriai laukiu būsimų diskusijų su šešėlinis pranešėjus ir taip pat laukiu jūsų teikiamų pakeitimų. Ačiū uždėmesi. Adam Kuslovska. Pane Koslovska Rajevič, jūs atstovaujate EPP frakcijai, nes e, paskirto šešėlinio pranešėjo nėra salėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, taip ir yra, kaip jūs pasakėte. Pane Jozlavietska yra mūsų šešėlinė pranešėja, tačiau ji negalėjo atvykti į šį mūsų posėdį ir todėl jos vardu aš norėčiau pasveikinti nuomonės referentą parengus gerai subalansuotą dokumentą. Ir taip pat patikoti už tai, kad ši nuomonė buvo rengiama gerbent kolegų nuomonę. Ir panašu, kad visi nori bendradarbiauti, nagrinėjant šį dokumentą. Šeimos verslas yra mūsų tradicija. Ir todėl mes turėtume daugiau dėmesio skirti šiam verslui, geriau jį puoselėti, bet nepamirškime ir būtinybės laikytis konkurencijos taisyklių ir užtikrinti, e, e, kad ekonominė veikla būtų sąžininga. Pri Komercinė teisė, švietimo sistema, mokesčiai turėtų būti tokie, kad jie skatintų šeimos verslą. Ir aš manau, kad čia ypatinga dėmesį galima būtų skirti švietimo sistemai. Ir aš beje pateiksiu pakeitimus, kuriuose apie taip ir bus kalbama. 2009 metais komisija paskelbė ataskaitą, kurioje buvo pasakyta, kad Dažnai savarankiškai dirbantis asmenys traktuojami yra kaip šeimos verslo įkūrėjai. Ir aš manau, kad tai yra svarbi apibrieštis. Toliau paveldimas ir verslo perdavimas tolesniems kartoms. Aš manau, kad čia reikėtų taip pat pagalvoti apie tai, kokią pobūdį galima būtų, kokį modelį galima būtų pasirinkti. Ir aš pateiksiu pakeitimus šiuo klausimu. Dėkuoju. Toliau socialdemokratų pranešėjas, panas Benifai. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti nuomonės autoriui nuomonės, kuriame kalbama apie šeimos verslą Europoje ir nuomonės autorius nuo pat pradžių parodė gerą valią ir norą bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais. Ir aš manau, kad šis dokumentas turėtų būti toks, kad jisai padėtų mums surinkti šviežiausią informaciją apie šeimos verslą ir tai, kokiuose sektoriuose yra šio verslo daugiausia, nes šeimos verslas sukuria didžiulę dalį mūsų bendro vidaus produkto. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti, kad šeimos verslo įmonės dažnai pasirenka tvarų verslo modelį. Ir toks verslas orientuosi dažnai ilgalaikius tikslus. Ir iš esmės parengta nuomonė yra labai gera pradžia. Ir aš nebijoju, kad šis dokumentas padės mums siekti mano minėtų tikslų. Norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis apie tai, kaip galima būtų patobulinti šį dokumentą ir kaip galima būtų taip pat paskatinti tolesnės diskusijas. Visiškai teisingai nuomonės referentas kalba apie tai, kad reikia gerai apibriežti šeimos verslo įmonę. Aš manau, kad atėjo laikas mums rasti tokią šiolaikišką apibrėžimą nes tas apibrėžimas, kuris taikomas dabar, buvo suformuoluotas 2009 metais. Kodėl atėjo laikas peržiūrėti ankstesnį apibrėžimą? Taip yra pirmiausia dėl to, kad dabar to taikomi kriterijai nėra pakankamai aiškus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie bendrą įmonės nuosavybę arba tai, ar įmonės savininkas turi tiesioginės ar netiesioginės balsavimo galės teisės valdyme čia dalykai yra, šie dalykai turi būti aiškiai apibriešti, nes žinome, kad, pavyzdžiui, e, BMW įmonėje ir Ikėjoje tokios balsavimo teisės yra nepaprastai svarbios. Ir me, aš manau, kad ne tik mes, bet ir e, sektorius turėtų to, suformuluoti tokias priemonės, kurios padėtų mums puoselėti šį verslą. Žinome, kad dažniausiai Šeimos verslo įmonės vaidina svarbu vaidmenį bendruomenėje ir geriau rūpinasi savo darbuotojų socialinėmis teisėmis. Ir apie tai kalbama beje pranešime, kurį parengė kolegos įtri komitete. Ir aš manau, kad mes galėtume gal paminėti, kad e, labai svarbu laikytis įmonių e, socialinės atsakomybės standartų socialinėse e, šeimos verslo įmonėse. Ir aš manau, kad mes visi sugebėjome, jūs visi pritarsite šiems pasiūlymams. Ir dar vienas dalykas, tai yra geografija, nes mes matome, kad šeimos verslas nėra vienodai paplitęs visoje Europos Sąjungoje. Ir taip yra dažnai dėl to, kad taip pat skiriasi ir ekonominė ir socialinė padėtis valstybėse narėse. Ir aš manau, kad mes turėtume ir apie tai pagalvoti. Dėkuoju, ponui Benifai. Toliau Renate Weber iš ALDE frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, šiame parlamente Mes e, turime labai griežtas taisyklės savo iniciatyvą rengiamiems pranešimams. Tos taisyklės nustato ir e, dokumento e, apimtį ir tai, apie ką jame galima kalbėti. Ir visi tų taisyklių laikosi, bet aš manau, kad dabar yra labai svarbus laikas. Šis pranešimas, kuris rengiamas, yra savo iniciatyva ir mūsų komiteto indėlis į šio pranešimo rengimą gali padėti mums uh, prisidėti prie viešosios politikos formavimo ES, prie geresnio reguliavimo šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad po to, kai vyks jau visi susitikimai, pakeitimų pateikimas, aptarimas ir galiausiai, galiausiai nuomonės projektas bus geresnis ir kad ir galutinis pranešimas taip pat bus šiek tiek kitoks. Aš norėčiau padėkoti nuomonės rengėjai už jo parinktą dokumentą, taip pat dėkoju jam už jo atvirumą, už norą bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešėjais ir norą įsiklausyti į jų pasiūlymus. Man atrodo, kad ko gero toks jautriausias ir gal svarbiausias klausimas yra šeimos verslo apibrėžimas. Praktika valstybės narėse yra skirtinga ir šeimos verslą galime apibrėžti įvairiai. Todėl aš pateiksiu pakeitimą, kuriame para, paraginsiu komisiją sudaryti bendrų rodiklių, remiantis kuriais bus apibrėžima šeimos verslo savoka sąrašą. Ir taip aš manau, mes galėsime gauti geresnių statistinių duomenų ir tie duomenys padės mums išsiaiškinti, kokį vaidmenį šeimos verslas vaidina ES ūkija ir kaip veikia užimtumo situacija. Aldi frakcijai taip pat labai rūpi ir lyčių lygybė šeimos verslo įmonėse. Ir mes pateiksime kelis pakeitimus šiais klausimais. Mes norėtume taip pat, kad būtų dėgiama vieno langelio sistema moteriams verslininkėms. Taip pat norime, kad būtų užtikrintos vaiko priežiūros paslaugos toms motinoms, kurios norėtų dirbti verslo įmonėse, šeimos verslo įmonėse. Toliau Įmonių paveldimas ir valdymo perdavimas tolesniems kartoms. Tai yra taip pat svarbus dalykai. Ir dar vienas dalykas, kuris taip pat yra labai svarbus. Jei mes norime, kad šeimos verslas toliau klestėtų, vystytųsi, kad jisai vaidintų aktyvesnį, dinamiškesnį vaidmenį mūsų ūkija, mūsų ekonomikoje, tuomet turėtume pagalvoti apie tai, kokius teisės aktus mes priimame. Ir todėl reikėtų rekomenduoti tai Europos komisijai ir valstybėms narėjams supaprastinti ir, su, ir sukonsoliduoti daugybę teisės aktų, kurie reguliuoja šią sritį šiuo metu. Be to, aš manau, kad reikėtų taip pat kalbėti ir apie švietimą. Jei mes norime, kad mūsų verslininkai, e, tie, kurie užsima šeimos verslų, veiktų aktyviau, Manau, kad mes turėtume surasti galimybių padėti jiems nuo pat pradinės mokyklos, ugdyti jiems reikalingus įgūdžius. Aš tikiuosi, kad galiausiai mes parengsime labai gerą dokumentą ir tikiuosi, kad ir galutinis pranešimas bus labai geras, toks, kad mes galėsime įtakoti viešąją politiką šiuo klausimu. Dėkuoju, ponas Silikijotis. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti dokumento autoriui už puikiai parengtą dokumentą. Dokumento autoriaus nuomonė yra visiškai aiški. Labai aiškiai yra išdėstyta šiame dokumente ir todėl visoms frakcijoms yra labai lengva suformuluoti savo poziciją. Guje frakcija nepritarė keliems šio dokumento aspektams. Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad verslumo pamokas reikėtų įtraukti į mokymo programas mokyklose. Na, mes manome, kad švietimo negalima susijęti su e, rinkos ekonomika. Mokyklos turėtų būti ta vieta, kur vaikai, moksleiviai gali jaustis vaikais, kurie galėtų kūrybingai veikti. Toks ekonominis darvinizmas tikrai neturėtų būti dėgiamas mūsų mokyklose. Be to, aš manau, kad galima patobulinti kai kurias ir kitas nuomonės nuostatas Viena iš šešėlinių pranešėjų jau kalbėjo, kad šeimos verslas e, skiriasi įvairiuose valstybėse narėse. Ir manau, kad nesvarbu, ar kalbame apie įprastinį verslą ar šeimos verslą, verslo įmonės yra skirstamos į dvi stambes, e, vidutinės ir smulkes. Ir manau, kad smulkioji įmonė tai yra ta įmonė, kurioje dirba uh, nedaugiau nei penki darbuotojai. Labai dažnai tos smulkiosios įmonės ir būna šeimos verslo įmonės. Ir manau, kad mes turėtume paremti tokias įmonės, parengti, padėti joms surasti, joms reikalingą finansavimą. Progresyvėjai mokesčiai taip pat čia galėtų būti taikomi. Bet mes pritarėm kai kuriems dalykams, kurie yra pasakyti šiame dokumente. Pavyzdžiui, tai, kad reikia krizės aplinkybėmis daugiau dėmesio skirti smulkiam ar vidutiniam verslui. Ir tai taip pat padės mums apsaugoti ir jau egzistuojančias darbo vietas ir sukurti naujų darbo vietų. Nes mes žinome, kad MVI ir sukuria daugiausia darbo vietų. Štai ką aš manau apie šį dokumentą ir savo mintis aš išdėstysiu pakeitimuose. Aš tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau sėkmingai bendradarbiauti konstruktyviai su dokumento autoriumi tam, kad dokumentas būtų dar geresnis. Dėkoju toliau Tatjana Ždanoka, žaliųjų frakcijos atstovė. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėk, e, pasveikinti poną Krasnodepskį, padėkoti jam už, e, už norą bendradarbiauti, už įvykusias diskusijas. Mes taip pat ketiname pateikti savo pakeitimų po atostogų. Aš norėčiau Jums trumpai papasakoti apie tai, e, kokie bus mūsų pakeitimai. Ir taip pat turiu kelias klausimus ponui Krasnodepskį. Jei palyginsime jūsų pateiktą tekstą ir jūsų išanginę kalbą, pamatysime, kad čia yra tokių tokių prieštaravimų. Jūs kalbate apie stambės įmonės ir apie tai, kad šeimos verslas dažnai priklauso, yra prisryšęs prie savo geografinės padėties. O tekste yra pasakyti, kad mes norime atkreipti komisijos dėmesį į būtinybę užtikrinti vienodą traktavimą santykiuose su stambiomis, tarptautinėmis bendrovėmis ir su šeimos verslo įmonėmis. Mūsų pakeitimas skambės taip. Mes norime atkreipti komisijos dėmesį į tą faktą, kad kad šeimo, kad būtinybė vienodai traktu, traktuoti tarptautinės įmonės ir verslo šeimos verslo įmonės gali iškilti pavojus dėl to, kad šeimos verslo įmonės dažnai būna prisirišusios prie savo geografinės lokacijos. Čia gal reikėtų ieškoti kompromiso. Be to, mes netiek, netiek optimistiškai vertiname šeimos verslą kaip jūs. tam tikromis aplinkybėmis toks verslas iš tikrųjų pasiteisina, gali būti labai sėkmingas. Ir mes ketiname pateikti pakeitimą konsultavimai daliai. Ir mes pasakysime šiame pakeitime, kad tam tikrose kad tam tikrais aspektais šeimos verslas iš tikrųjų uh, yra palankesnis ilgalaikiam vystimuisi nei uh, stambios tarptautinės įmonės. Dar vienas dalykas, tai yra šeimos verslo apibrėžimas, dar jo laukiame. Ir mes pritarėme liberalų, tai Renatos išsakytam pasiūlymui, nustatyti kriterijus, remiantis kuriais galima būtų nustatyti, ar įmonė priklausosi šeimos verslo savokai ar ne. Mes pakeisime pakeitimus. Dėl to, kokias rekomendacijas reikėtų pateikti komisijai, kai bus rengiama e, šeimos verslo savoka. Ir mes manome, kad e, apibrėžint šeimos verslą reikia atsižvelgti į tai, kad šeimos savoka taip pat yra pasikeitusi ir kad būtina užtikrinti, kad čia nebūtų jokios diskriminacijos. Toliau mes pateikėme pakeitimą antro, antrai pastraipai, kurioje jūs kalbate apie MVI. Ir pakeitime mes bandome geriau paaiškinti kokioms sistemoms reikia skirti e, daugiausia dėmesio, tai yra ir mokesnis teisingumas, didesnė socialinė darbuotojų apsauga šeimos verslo įmonėse. Taip pat pabrėžime, kad turi būti teikiama tikslinė pagalba toms įmonėms, kurio, kurias būtina pertvarkyti, siekiant išsaugoti kuo daugiau darbo vietų ir kalbame apie tai, kad reikia geriau išnaudoti MVI ir šeimos verslo įmonių darbo vietų kūrimo potencialą, kuris yra itin didelis ciklinėje ekonomikoje. Taigi mes siūlome tiesiog praplėsti antrąją pastraipą. Aš suprantu, kad da, da, jūs turėjote laikytis taisyklių dėl teksto apimties, tai yra tik tai nuomonė. Mes pasistengsime padaryti viską, kas yra įmanoma tam, kad čia išdėstytos nuostatos būtų kuo tikslesnės. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponia Gerikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą noriu padėkoti profesoriui Kasnodemskijui už puikiai parengtą nuomonę apie šeimos verslo įmonių padėtį Europoje ir iš anksto džiaugiuosi būsimų puikių bendarbiavimų. Noriu pabrėžti du aspektus, kurie man svarbu šioje nuomonėje. Europos Europoje yra nusistovėjęs tradicinė, tradicinė nusistovėjusi savoka garbingų pirklių ir būtent yra kilusi iš šeimos, šeimų verslo. Mes turime nepamiršti, kad garbingas sąžiningas elgesys rinkoje turėtų mus išskirti iš likusių pasaulio regionų ir šeimos verslas tam geriausiai atstovauja. Aš manau, kad turto paveldėjimo mokestis neturėtų būti sprendžiamas arba nustatomas Europos lygių, tačiau nu, turime ne, nepamiršti taip pat nustatydami atskirose valstybėse narėse paveldėjimo mokesčių tarifus, kad e, apmokestindami paveldėjimo turtą neturėtume iš basmų kartų atimti paskutinių galimybių plėtoti savo verslą. Ačiū. Poniai Morvai vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, nuomonėje apie šeimos e, verslo įmonę atkreipiamas dėmesys į patingą padėtį postkomunistinėse valstybėse. Noriu pridurti, kad kad siekiant e, naujų darbo vietų kūrimo būtina atsižvelgti į šio regiono specifiką. Valstybinio socializmo ar komunistinio režimo laikais darbo vietos būdavo kūriamas stambiose valstybinėse įmonėse, gamyklose, kurios priklausė valstybei ir per <clears throat> politinių permainų laikotarpį atsirado panašios perspektyvos, tarptautiniai koncernai e, kūrė naujas darbo vietas, įsikurdami Vengrijoje, ten atidarydami savo gamyklas. Tokia buvo bendroja perspektyva, mes turėtume siekti ją pakeisti. Vyriausybės turėtų suvokti, kad jeigu šeima dirba ekologinėme nedidelėme ūkyje su savo <clears throat> trimis vaikais ir gamina kokius nors sūrius arba su draugais yra kokia nors įmonė atidaroma. Tai būtent tokioms įmonėms reikia teikti paramą per įvairias mokestinės lengvatas, o ne stambioms tarptautinėms komparacijoms, nes <clears throat> šiuose mažose įmonėse taip pat kūriamos pakankamai orios darbo vietos. Jeigu tokiu būdu mes sukurtume vidurinį sluoksnį, mūsų šalise būtų mažiau korupcijos, nes tie žmonės nepriklausytų nuo valstybės paramos ar tarptautinių korporacijų malonės. Paskutinis žodis ponui Krasnodemskui. Ačiū už šis įdomias mintis, kuomet e, kalbame apie šeimos verslą, tai turbūt visi prisimename Tomo mano Budembrokus, Maksą Weberį, galbūt Marcelį Prustą, kurio, kurį ne visi skaitė, tačiau ten taip pat jau kur nesadaug kalbama apie šeimos įmonės ir didžiausios problemos, kurios aprašomos tose knygose, tose romanuose, yra paveldėjimo problemos. Bet reikia paminėti, kad šeimos verslo e, dydis gali būti įvairus. Aš e, nustebau sužinojęs, kad pavyzdžiui Volkswagen koncernas taip pat yra šeimos įmonė. Tačiau kita vertus, kiekviena šeimininė įmonė šeimos įmonė norėtų užtikrinti sėkmę iš kartos į kartą savo veikloje. Taigi reikėtų puoselėti tokias tradicijas, tačiau jau dabar aišku, kad kils nemažai problemų apibrėžiant šeimos verslą. Kalbant apie pilietinį ūkdymą, mane šiek tiek stebina kolegų iš GUE frakcijos pasisakymai, nes aš taip pat pasisakau už pilietinį ūkdymą, tačiau manau, kad uh, piliečiai kartu yra ir verslus žmonės, kurie patys gali imtis iniciatyvos, priimti sprendimus. Ir mano partija yra kilusi iš solidarumo judėjimo, tai yra darbininkų judėjimas, kurie kažkada dirbo didelėje valstybinėje įmonėje, tačiau po to jie stengdavosi kurti ir savo verslus ir ne visuomet jiems tai pavykdavo dėl įvairių priežasčių. Aš to tarpu norėčiau pasiekti, kad jie turėtų geresnės sąlygas plėtoti savo šeimos verslus ir tam būtinas ūkdymas išvietimas įvairiais lygmenimis. Kalbant apie nevienodą traktavimą ką pastebėjo, apie ką kalbė žaliųjų atstovai. Žinoma, smulkus verslas šeimos įmonės e, nėra vienodai traktuojamos palyginti su stambaus verslo įmonėmis ir net ir tokiose šalise kaip Vokietija, e, smulkus verslas turi pakankamai geras sąlygas, e, tačiau vis tiek nepakankamas, tuo tarpu Europos pakraščiuose situacija daug blogesnė, turime uh, į tai atkreipti dėmesį, būtent atkreipti dėmesį į tai, kad Europos pakraščiuose mažos vidutinės šeiminės įmonės iki šiol neturėjo galimybės vystytis ir plėtotis, turime dėti visas pastangas, kad padėtis pasikeistų. Pat manau, kad jūsų mintis, pastebėjimai iš tiesų yra labai naudingi diskutuojant šią temą Aš galbūt esu pripratęs, dirbdamas universitete, prie įvairių skirtingų nuomonių, labai jas vertinu ir pasistengsiu į jūsų mintis savo nuomonė atsižvelgti ir bandysiu siekti kompromiso. Labai ačiū. Ačiū, ponui Krasnodepskiui. Pakeitimų terminas balandžio 14, 12 val. dienos. Sekretariatas informuos komiteto narius elektroniniu paštu dėl pakeistos nuomonės projekto ir tolesnių detalių dėl to, kada reiktų teikti pakeitimus. Užimtumo komitete gegužės 7 dieną balsuosime dėl nuomonės. 11 darbo tvarkės klausimas, metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 2012-2013 metai. Tai yra pirmas nuomonės projekto svarstymas ir iškart žodis pranešėjai poniai Helgai Stevens. Ačiū pirmininkė. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu Suprantu, kad tai yra tik tai nuomonės projektas užimtumo socialinių reikalų komitete ir mes teikėme nuomonę Teisės reikalų komitetui. Mes stengiamės parengti siūlymus dėl rezoliucijos ir norėčiau trumpai pristatyti tuos siūlymus mes teigiame, kad subsidiarumas ir proporcingumas yra svarbiausi principai mano partijai MVA ir EKR frakcijai. Mes manome, kad yra svarbus principai, kuriuos reikia atsižvelgti. Mes sveikiname nacionalinių parlamentų aktyvų dalyvavimą, tačiau norėtumėme ypatingai pabrėžti regioninių parlamentų svarbą ypatingai tūs, tuos, kurie turi teisėkuros įgaliojimų. Ir norėtumėme kreiptis į juos ir paskatinti labiau juos įsitraukti į ankstyvus dokumentų rengimo etapus. Pavyzdžiui, pavyzdžiui Flandrijos parlamentas yra puikus regioninio parlamento pavyzdys, kuris turi teisėkuros galių ir jie vaidina labai svarbu vaidmenį Jie yra labai puikus regioninio parlamento pavyzdys, turintis teisėkros įgaliojimų. Mes norime paprašyti komisijos sistemingai atlikti poveikio vertinimus ir peržiūrėti Europos parlamento ex ante poveikio vertinimus atlikti kuo galima greičiau. Ir galiausiai mes manome, kad principas, pirmiausia, mąstykime apie mažuosius, yra labai svarbus visame procese, tai yra svarbus politikos proceso elementas, nes tokiu būdu kuriamos darbo vietos, augimas ir mažinami reguliavimo kaštai verslui. Taigi tokia būtų mano bendra apžvalga ir aš mielai išklausyčiau jūsų nuomonių ir pasiūlymų įtraukčiau juos atitinkamai savo tekstą. Taip pat norime nusiųsti tą dokumentą komitetui po vėlykinių atostogų. Nusiųsime dokumentą visiems šešėliniams pranešėjams. Dėkoju. Dabar Kozlovs Kradevič yra um, EPP šešėlinė pranešėja. Dabar žodis jai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra labai svarbios nuostatos visoms frakcijoms, visoms politinėms šeimoms, siekiant užtikrinti proporcingumo principą laikymasi, tačiau šioje nuomonėje turėtų būti dar įtrauktos jie kelios papildomos nuostatos ir pataisos. Jūs tik pakartosiu, kad vertinant linkščiolinį darbą, kuris buvo atliktas, nuomonę reikėtų šiek tiek papildyti, pateikti kelis pa keitimus. Labai svarbus mums yra e, solidarumo ir e, proporcingumo principas, kalbant apie šeimos verslo įmonės, todėl versa, e, verta pastebėti, kad pastaruoju metu vyksta socialinis dialogas ir Europos parlamentas gali parodyti tam tikrą geltoną kortelę E, siekiant, je, jeigu būtų nustatyta, kad subsidiarumo ir proporcingumo principas nėra tinkamai taikomas. Europos parlamento nariai, susitikdami su valstybių narių parlamento nariais, gali atitinkamus klausimus apsvarstyti, tačiau taip pat susitikdami su komisijos atstovais ir uh, komisijos atstovybėmis valstybėse narėse. Reikia papildomų sustikimų tam, kad galėtume geriau koordinuoti šios darbus, kad tarpusio supratimas pagerėtų, kad geriau suprastume, apie ką čia apskritai mes kalbame, kalb, kalb, turėdami minėti proporcingumo ir subsidiarumo principų taikymą. Viena iš pagrindinių problemų kurios išriškėja diskusijos eigoje, yra susijusi su skirtingu šių principų interpretavimu, suvokimu tiek atskirose valstybėse narėse, tiek ir Europos parlamente. Todėl labai svarbu, kad 2012 metais Europos komisija identifikavo būtinybę e, patvirtinti vienodą subsidiarumo ir proporcingumo principų apibrėžimą, patvirtinti vienodus vertinimo kriterijus, kurių turi laikytis visos institucijos tačiau jos to nedaro ir dėl to kyla toks interpretacinis chaosas ir manau, kad reikia šioje nuomonėje būtent šį klausimą labiausiai kelti. Jį išspręsti tam, kad būtų galima tinkamiausiai taikyti susidarmo ir procedūrumo principą. Kitas klausimas, apie kurį taip pat nekalbama šioje nuomonėje, manau, kad vertėtų paminėti jį yra susijęs su tuo, kaip valstybių narių parlamentai vertina šį, šios principus, nes dauguma nuomonių, kuriuos iki šiol rengėme apie 2012 metus, maždaug 500-600, daugiausiai buvo susiję tik su e, teisėkuros veikla Tuo tarpu e, Europos parlamentas tvirtina labai daug ir nenorminių aktų bei dokumentų, manau, juos taip pat reikėtų įvertinti, kadangi šie dokumentai po to virsta konkrečiamis direktyvomis, konkrečiais teisėkuros dokumentais, taigi ir tos ne teisėkuros dokumentus reikėtų atitinkamai įvertinti. Nuomonėje daugiausiai pabrėžiama, pabrėžiamas uh, geltonosios kortelės taikymo mechanizmas ir jos svarba pirmą kartą šio mechanizmu buvo pasinaudota 2012 metais šią priemonę. Komisija gavusi per daug neigiamų nuomonių iš nacionalinių parlamentų, nesutiko su jomis ir e, savo ruoštų įvertino, kad atitinkamais atvejais subsidarumo ir pasiūlymo principai nebuvo pažeisti. <clears throat> ir komisija, kaip jau buvo minėta šioje nuomonėje, nepripažino to fakto ir netesi atitinkamų teisėjų kuros darbų, kurie buvo susijęs su šią nuomonę. 2013 metais geltonosios kortelės priemonė buvo dar kartą pasinaudota. Komisija vėl nepripažino, kad jos parinktas teisės aktas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų E, tai susijęs su Europos prokuratūra, pradėti darbai yra tęsiami, taigi ta mėl, balt, geltonoji kortelė pradėjo veikti, tačiau e, manau, kad reikėtų <clears throat> tinkamiau apibrėžti e, šios priemonės veikimo apriepti, atsižvelgiant į tai, kaip mes norėtume, kad ta priemonė veiktų. Taip pat penktajame punkte manau, kad yra šiek tiek peržengiamas nustatytos ribos Lenkijoje, e, yra posakis e, galvok globaliai, veik lokaliai. Ir manau, kad galbūt e, nuomonės autorė čia bando to principu taip pat ir vadovautis. Manau, kad būtų pabrėžti, kad būtina išnaudoti tiek atskirų žmonių potencialą, tiek ir viso pasaulio potencialą ir būtina atsižvelgti ir pateikti tinkamą nuorodą į globalizacijos procesus. Ačiū uždėmesi. Give... Dėkoju dabar žodis Jutai Steinruk, kuri atstovauja socialistams. Labai ačiū, pan pirmininkė, ponė Regner dėto pačiu metu turi dalyvauti kitame svarbiame susitikime, ji negali dalyvauti šios dienos posėdėje. Noriu padėkoti nuomonės referentį už gerai parengtą nuomonę, tai turėtų tapti puikiu atspirties tašku tolesniam bendram darbui. Komisija savo komunikate paminėjo 88 nacionalinių parlamentų nuomonės dėl subsidiarumo ir proporcingumo principo taikymo ir jau antrą kartą parodė tą geltonąją kortelę nacionaliniams parlamentams. Čia kyla klausimas, ar nacionaliniai parlamentai iš tiesų turi pakankamai išteklių ir ar komisija imasi pakankamai veiksmų tam, kad nacionaliniai parlamentai galėtų tinkamai vykdyti savo kontrolės funkciją. Socialistams ir demokratams yra svarbu kad nacionaliniai parlamentai turėtų galimybę įvertinti, ar komisijos teisės aktai siūlomi atitinka subsidiarumo proporcingumo principus. Tokiu būdu būtų užkirstas kelias nereikalingiems e, teisės aktams tvirtinamiems ES mastu. Mes e, šiai nuomonį pateiksime vieną kitą pakeitimą tačiau esu tikra, kad galtinis rezultatas bus teigiamas. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis poniai Helgai Stevens, kad ji galėtų apibendrinti diskusijas. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomu buvo išklausyti tų pastabų. Uh, Mes atsižvelgsime jas kiek įmanoma. Taip pat mes atsakingų komitetų dar grįšime prie to klausimo po vėlykinių atostogų, taigi turėsime galimybių dar susėsti ir apie tai padiskutuoti, nes šiame pranešimo projekte galbūt yra dalykų, kurių trūksta, tačiau me, tekstas yra ribojamas, mes norėjome gal ir daugiau išsiplėsti, bet turėjome susitelkti ties pačiais svarbiausiais klausimais. Pastabos labai tikrai labai sveikintinos. Ir mes e, tikimės, kad e, galėsime tas pastabas atsižvelgti. Dėkoju, kad e, išsakėte jas. Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 17 diena, 12 valanda užimtumo komitete tvirtinsime gegužės 28 dieną, e, atsakingame jūri komitete 16 arba 17 birželio dienomis bus balsuojama dėl pranešimo. Dabar 12 arba tvarkės klausimas, tai yra ES moterų ir vyrų lygybės strategija po 2015 metų. 112 pakeitimų yra pateikta, juos dabar aptarsime. Ir dabar žodis nuomonės referentiai, poniai Kozlovskai ir Rajevič. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tiesa, kad mano nuomonė jau buvo pristatyta komitete ir kad yra pateikta 112 pakeitimų. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie siūlė pakeitimus, nes dėl jų mes galėsime geriau įvertinti šią problemą. Tokiu būdu e, nuomonės kokybė tik pagerėja. Aš labai džiaugiuosi, kad e, man buvo skirta daugiau nei 200 žodžių, kaip numatyta pagal pirminį variantą, rengiant nuomonę. Mums pavyko dabar 12 kompromisinių pasiūlymų parengti ir toliau tobuliname nuomonės tekstą. Ir taip pat mums pavyko labai aktyviai susirašinėti, susitikti su šiandieniais pranešėjais ir aš norėčiau mm, jiems padėkoti, nes tikrai puikiai su jais bendradarbiavome ir diskusijos buvo labai naudingos. Kalbėjome apie įvairius nuomonės aspektus ir pavyko mums daugeliu atveju surasti tinkamų formuluočių visiems. Ir tai reiškia, kad pakeitimų kokybė nuolatos gerėjo. Dabar diskus, diskutuojama daugiausia apie vyrų ir moterų vaidmens suderinimą. Ir svarbu ir priežiūros paslaugos, ne tik vaikų priežiūros, bet uh, senolių priežiūros, sergančių priežiūros paslaugos ir taip pat e, kalbame apie lankščias darbo valandas ir kalbame apie moteris, kurios susiduria su skurdu, taip pat e, atlyginimų skirtumas, pensijų skirtumas, taip pat kalbame apie moterų verslin, verslin, verslumą ir jų dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat mo, e, motinų dalyvavimą darbo rinkoje. Uh, Mūsų manimo tai irgi yra svarbu ir turime e, tęsti darbą šioje srityje. Taip pat miniu direktyvą, motinystės atostogų direktyvą ir tėvystės, e, tėvystės atostogas. Mes e, prašome, kad būtų gyvendinta komisarės Redink direktyva dėl sąžiningo samdymo sąlygų į įmonių diržoje kotiruojamų įmonių valdybas, taip pat kalbame apie nedeklaruojamą darbą ir taip pat apie daugelįpę diskriminaciją darbo rinkoje, kryžminę diskriminaciją, taip pat kalbame apie seksualinį priekabiavimą ir diskriminaciją darbo vietoje. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti visiems už e, pasiūlytus pakeitimus. Aš tikiuosi, kad tas tekstas, kurį rengiu, bus priimtinas daugumai. Ačiū, ponas Gerikė yra šiandienis pranešėjas šiuo klausimu. Ar nežinojot? Neprivalot kalbėti, jei nenorit. Ne, mes kalbėjomės tarpusavyje. Ir mano pakeitimai jau buvo paminėti. Mes bendrai minime moteris. Ir taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, kad moterys vaidina svarbu vaidmenį, aišku, jos irgi yra motinos, jos irgi yra moterys, bet dar jos prisima papildomą atsakomybę visuomenė, dėl to reikia jas paminėti atskirai. Ir tas ir buvo padaryta Čia mano siūlymas toks buvo ir daugiau nieko pridurti neturiu. Ačiū Marija Arena, socialistų frakcijos šelnė pranešėja. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Žinau, kad buvo pasiūlyta daug pakeitimų. Tai rodo, kad yra didžiulis susidomėjimas šią temą. Nėra daug pakeitimų, dėl kurių kyla esminių nesutarimų ir uh, Mes šiuose pranešimuose akcentuojame, pakeitimuose akcentuojame kelis svarbius dalykus. Pirmiausia, situacija dėl vyrų moterų lygybės dėja nėra tobula kol kas, taip pat reikės išvelgti į šį reiškinį Europos semesto ir Europos darbo tarkis 2020 rėmuose, taip pat atsiž, atsižvelgti ir į užimtumo tikslus, 75 procentai moterų tarpę ir 20 milijonų e, skurdą kenčiančių žmonių. Trečias dalykas, kuris mums yra aktualus, tai yra diskriminacijos, moterų diskriminacijos darbo vietoje klausimas, kalbant ir apie vertikalę ir horizontalę diskriminaciją. Taip pat kalbame apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti moterų diskriminacijai ir atsižvelgti atsižvelgti į daugelįpę diskriminaciją, diskriminaciją rasės, lyties pagrindų ir visų, visi kiti dalykai, kurie, dėl kurių moteris yra diskriminuojamos, taip pat mes pritarėme toms priemonėms, kuriomis būtų galima daugiau investuoti į atitinkamas infrastruktūras, vaikų priežiūros srityje, atsižvelgiant į Barcelonos darbo tvarkę. Kalbame apie tėvystės, motinystės atostogas, tokiu būdu irgi būtų galima skatinti moterų užimtumą, taip pat e, namų ūkio darbų pasidalymas e, ir taip pat profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimas. Nėra nei vieno klausimo, dėl kurio pranešėjai nebūtų pasiūliusi kompromiso. Aš gal tik tai paminėsiu 75 pakeitimą, kur kalbama apie 78 pakeitimą, kur kalbama apie moterų samdymą. Būtent diskriminacijos atveju, darbinimo, darbinimo metu, jeigu susidurima su diskriminacija ir atnėjimų e, našta tenka darbdaviui. Ir taip pat, jeigu susidurima su diskriminacija, labai svarbu įrodymų naštą perkelti ant darbdavio pečių. Taip pat yra pakeitimų, kur kalbama apie neklasikinės lytinės tapatybės klausimą. Ir šiuo klausimu jau buvo imtasi pastangų, dėje nepakankamai buvo pasiekta, kalbant apie šią dar vieną papildomą moterų diskriminaciją. Dėkuoju. Thank you. The last... Dėkuoju ir Dabar žodis sutikimės pranešėjai, kad jie apibendrintų diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, aš norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų pastabas, už jūsų išsakytas mintis. Man atrodo, kad e, beveik visas iš jų aš jau girdėjau ir aš tengiausi atsižvelgti į visas pastabas. Bet turiu pasakyti, kad vargu ar įmanoma parengti tokį tekstą, kuris šimtų procentų visus patenkintų. Bet mes vis tiek norėtume, kad e, šį tekstą galėtų paremti kuo didesnė politinė dauguma. Dėkuoju Jums už darbą ir tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Na kągi, dėkuoju Jums už Jūsų darbą ir galime tik apgailėstauti, kad mes aptarėme vyrų ir moterų lygybės klausimą posėdžio pabaigoje, nepaisant to, kad tai yra nepaprastai svarbi tema. Aš tikiuosi, kad mes ateityje pasistengsime išvengti tokių situacijų. Balandžio 16 dieną mes tvirtinsime šį dokumentą užimtumo komitete ir tą pat dieną vyks ir kitas mūsų komiteto posėdis. Jisai prasidės 9 val. ir tęsės iki 18 val. 30 minučių ir vyks Briuselėje. Na kągi, dabar mes paskelbsime maždaug savaitės pertrauką. Dėkoju visiems už dalyvavimą šiame posėdėje ir dėkoju Jums už dalyvavimą ir da, rytinėme posėdėje. Mes balsavome, balsavome dėl svarbių dokumentų, balsuoti nebuvo lengva ir džiaugiuosi, kad vis dar uh, nepraradau balso. Dėkoju. Yeah.